The... Labas rytas, kolegos. Pradedame šios dienos posėdį. E, turime daug e, užduočių, darbų. Balsuosime. Ačiū visiems, kad susirinkote laiku. Prieš pradėdami balsavimą noriu informuoti Jūs, kad dėja ponas Omaržiai negalėjo ateiti šiandienos posėdį. Todėl 16 darbo atvarkės klausimas atidedamas kitam posėdžiui. Informuoju Jūs, bei taip pat Europos komisijos atstovus, jeigu jie yra, ne, jų dar nėra. Jo nuomonė bus pristatyta viename iš gruodžio mėnesio posėdžių. Taigi 16 punkto šiandien nesvarstysime. O dabar pradėsime balsavimą. Pirmasis klausimas. Balsuosime dėl mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarp valstybinių mastų šalinti. Tai vienas iš teisėkuros. Tai E, pasiūlymų, dėl kurių mūsų komitetas yra atsakingas. Pranešėjas yra ponas Van Miltenburg. Savo projektą pranešimo pristatė spalio 15-ąją. Buvo pateikti 119 pakeitimų, 11 kompromisų, kompromisinių pakeitimų. Buvo parengti ir dėl jų susidėrėta tarp frakcijų. Envi komitetas teikė savo nuomonę šiam pranešimui ir jis pateikė savo pasiūlymus. Prieš pradedant balsavimą suteiksiu žodį pranešėjui, o paskui EPP frakcija informavo mus, kad jų šešėlinis pranešėjas taip pat norės pasisakyti. Prašau, ponė Van Miltenburg, trumpai. Visų pirma, dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų požiūrį ir aš taip pat tikiuosi, kad DPP e galiausiai balsuos už šį pranešimą, e, turint omeny, kad mes svarstėme, ar tas mechanizmas turėtų būti laisvanoriškas ar ne. Noriu padėkoti visiems, visoms parlamento tarnyboms, sekretoriatui, teisės tarnybai, padėjėjams, nes šio klausimo svarstymas buvo nelengvas teisinių požiūrių. Ačiū visiems. Ir aš tikiuosi, kad ponas Seller bus toks pat konstruktyvus, kokia buvo EPP atstovų per šešėlinių pranešėjų susitikimus. Ačiū toliau žodis ponui Seller. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą dėkoju ponui Van Miltenburg ir kitiems kitiems pranešėjams už labai e, gyvas diskusijas svarstant šį reglamentą. Tačiau vienu klausimu, kurį ponas Van Miltenburg jau minėjo, mums nepavyko susitarti. Kaip žinote, nuo pat pradžių savo darbo parlamente visada pasisakiau už tarpvalstybinį bendradarbiavimą, už tai, kad jis būtų, būtų sklandus ir kad tai būtų sklandumo siekio dalis. Aš esu už tarpvalstybinį bendradarbiavimą nors pasienio regionuose galioja skirtingi, skirtingos teisinės sistemos ir pati siena net nu, tokia svarbi. Todėl tarp valstybinio bendradarbiavimo kontekste su, būtent dėl to sunku parengti tokius bendrus tarp valstybinio bendradarbiavimo projektus ir juos įgyvendinti. Bet tarp valstybinis bendradarbiavimas yra būtinas, reikia siekti sėkmės ir kaip girdėjome vakar, egzistuoja Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės. Jų yra jau 58 Tačiau kitos bendradarbiavimo rūšis nebūtinai įsispraudžia į griežtus bendradarbiavimo grupių rėmus ir tai akcentavo daugybė kalbėtojų, žmonių e, dirbančių tarp valstybinio bendradarbiavimo srityje. Todėl nemanau, kad būtų tinkama vien patvirtinus, kad autobusas važinės iš vieno taško į kitą e, abipus sienos iš Vokietijos į Lenkiją, kad to, tokio, tokios linijos atsiradimas užtruktų penkis metus. Todėl tikėjausi, kad 2014-aisiais, kuomet pirmininkavimą perėmė Luksemburgas ir pristatė iniciatyvą šioje srityje, kad e, viskas taps aiškiau tarp valstybinių regionų bendradarbiavime ir kad nežiūrint administracinių kliūčių, e, jiems bus lengviau patiems nuspręsti, kaip jie nori bendradarbiauti. So, iš sostinių ir regioninių parlamentų ir, ir, yra įvairių raštų atkreipiančių dėmesį į suverenitetą. Tačiau suverenitetas yra ir taip saugomas ir niekas nenori įkištis veikiau mes norime pasiekti, kad ta, europinis bendradarbiavimas būtų puoselėjamas ir skatinamas. Tačiau šį reglamentą, jei šį reglamentą patikime valstybėms narėms ir jo gyvendinimas bus savanoriškų pagrindų, manome, kad dėja daugeliu atveju viskas vyks netinkamai, kad valstybės tarnybos nenoriai imsis iniciatyvos, ypač sostinėse. Dažnai ne, jis neskatinamas sostinėse, o jam, jam daromos kliūtis. Būtent todėl, man atrodo, kad ši priemonė turėtų būti labiau saistanti. Kaip jau sakiau, bet tai jokių būdų neapriboja valstybių narių suverenumo. O pasienio regionams tai leistų pasiekti savo tikslų. Geriau bandadarbiauti ten, kur to reikia. Dėl tos priežasties visi pakeitimai, kompromisai, taip pat pakeitimai dėl e, savanoriško požiūrio nebuvo patvirtinti ir aš balsuosiu prieš. Ir aš tikiuosi, kad daugelis mano kolegų masto panašiai. Ačiū, ponė Zeleri. Tai buvo išimtis, diskusijų iš naujo nepradėsime, bent ne šiandien. Balsavimo sąrašą turime ir susikaupkime, sutelkime dėmesį į balsavimą. Šiandien norėčiau balsuoti šiek tiek lėčiau, nes klausimas tikrai sudėtingas ir skirkime visą reikalingą laiką. Kreipiuosi į APP narius. Jūsų yra 15 frakcijos narių. Kaip visada jūs labai aktyvus, bet tik 12 gali balsuoti. His, Mr. Albrecht will be... Ponas Albrecht veikiausiai bus stebėtojų. Ačiū tuomet. Tuomet galime pradėti. Penktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinkime, kokia padėti salėje. Elektroniškai balsuojame dėl penktojo kompromisinio pakeitimo. Prašau. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ačiū. 18 už, 11 prieš. Penktasis kompromisas patvirtintas. Toliau 62 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pritarta. Šeštasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 67 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Norite patikrinti? Dėl 67 tikriname, balsuojame elektroniškai. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Šešiasdešimt devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Septyniasdešimtas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Septintasis kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikė, pritarta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ir toliau devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl visos eilės pakeitimų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime, kaip balsavome. Dėl visų šių pakeitimų elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesti. Ir dabar 82 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta ar atmestas. Patikrinkime, galbūt klystų. Dėl 82 balsuojame elektroniškai. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmest Ačiū. 81 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 11 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 12 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 87 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dešimtasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė pritarta. 91 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 92 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 93 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmestas. Sako pirmininkė, 94 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 95 ir 96 pakeitimai. E, dėl jų kartu kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 97 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 13 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Balsuojame dėl bloko pakeitimų. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Šimtasis pakeitimas ir 14 pakeitimas dėl jų kartu, kas dėl abiejų kartu, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 101, 102 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 103 pakeitimas, Atsiprašau, sako pirmininkė, jau balsam dėl jo, dėl 102-103 drauge. Gal galime pakartoti dėl 102-103 kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 104, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 105 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. 18 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. Toliau balsuojame dėl keturių pakeitimų kartu 107, 108, 109 ir 110 kartu. Kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. 21 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 22 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 23 už, prieš, susilaikė, pritarta. Dėl dviejų pakeitimų 111 ir 112 kartu kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau. Keturi pakeitimai kartu 24, 25, 26 ir 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, Pritarta. 28 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Du pakeitimai 114 ir 115 kartu. Kas už, kas prieš susilaikė atmesti. 116 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 11 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar Envi, pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 30 pakeitimas. Gerai, galime patikrinti dėl Envi pirmojo pakeitimo, dėl konstatuojamo punkto antros A dalies. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau. 30 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 32 už, prieš, susilaikė atmestas. 33 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Toliau antras NV pakeitimas už prieš, susilaikę, pritarta. 36. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 37. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 38. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 39 už, prieš, susilaikė, atmestas. Antrasis kompromisas 12 užsatomos dalies punktui, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad pritarta, bet patikrinkime. Antrasis kompromisas balsuojame dėl jo elektroniškai. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar antrasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 46 už, prieš, susilaikė, atmestas. 47 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 48 už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 51 už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmestas, bet patikrinkime. Elektroniškai dėl 51 pirmojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Labai aiškiai. 52 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 53 už, prieš, susilaikė atmestas. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 54 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta Man atrodo, kad pritarta, bet jeigu norite, galime patikrinti. Ketvirtasis kompromisas, balsuojame elektroniškai, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ir dabar 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime 61 elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar balsuosime dėl viso pasiūlymo. Galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniškai. Prašau balsuoti. And the vote is closed now. Balsavimas baigtas. Nagi, nagi. Daug susilaikysiųjų, todėl pranešimas patvirtintas. Aš susilaikiau, sako kalbėtojas. 14 balsavo už, vienas prieš ir 15 susilaikė. Tai reiškia, kad jam nepritarta. Pritarta? Pasiūlymui pritarta. Atsiprašau. Patvirtintas. Dabar turime balsuoti dėl e, įgaliojimų. Balsuojame dėl įgaliojimų suteikimo pradėti tarp institucinės dėrybas, vėlgi balsuojame elektroniškai. Vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. ir įgaliojimai pradėti darybas suteikti. Was... Labai ačiū. Tai buvo šis nus pirmasis balsavimas. Dėkui už kantrybę. Ir atsiprašau už porą klaidų, kurios įsivėlė iš mano pusės. Taigi dabar tęsime balsavimą dėl kitos nuomonės. Tai yra mūsų nuomonė dėl InvestES programos įsteigimo. Pranešė ponė Vesfal. E, rūpjūtį gavome šitos nuomonės projektą. Sulaukėme 200 su viršum, 200 su viršum pakeitimą. Gal viskas buvo suvesta 21 kompromisinį pasiūlymą e, biudžeto ir ekon komitetai yra atsakingi. Ir pirmiausia, noriu paklausti, ar ponė Vesfalt nori pasisakyti. <clears throat> Dėkui. Labai trumpai prieš pernant prie balsavimo. Pristatydama pranešimą aš jau pabrėžiau, kad norėčiau užtikrinti, kad valstybių narių e, dalis būtų išbraukta. Šita kukli nuomonė pasirodė po asmeninių diskusijų, kur buvo mėginama susivokti, e, kokia mūsų situacija. Noriu padėkoti sekretariatui, bet tai panašiai, kurie iš tikrųjų puikiai pasidarbavo e, tam, kad e, pasirūpintų, jog valstybė narių e, komponentas nebūtų įtrauktas. Puikiai padirbėta, iš tikrųjų dėkoju ir dabar nekantrauju pamatyti, kokiu rezultatu sulauksime, nes man iš tikrųjų tai buvo raudona linija, tai būtų jau sisteminis pakeitimas. Struktūrinė politika, e, subsidijų politika, e, ji turėtų likti, e, neturėtų jinai būti paukota ant ant altoriaus. Taigi nes tai turėtų blogos įtakos mūsų regioniai politikai. Kągi, ačiū, tada pradėsime balsuoti dėl šio dokumentų paketo. Jau uh, porą tretą kartų vakar minėjome, kad šiandien tikimės balsuoti, tam, kad galėtumėm tęsti darbą ir su kitais dokumentų paketais. Taigi dabar pradėsime nuo 12 pakeitimo ir 127. -ojo. Jie yra identiški. Siūlome išbraukti teksto gabalėlius. Ir noriu paklausti, kas už prieš. Kadangi balsavimo pati pradžia, pasitikrinkime. Tikriname 12 ir 127 pake, pakeitimus. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Vis dėlto patvirtinta. vieno balso persvarą. Na ir kadangi patvirtiname šį pakeitimą, periname prie 109 pakeitimo, kas už 109. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime. 109 elektroninis patikrinimas. Prasideda balsavimas. Ir balsavimas stabdomas. Atmesta. Taip pat metėme. Tada 11 pakeitimas. Rodos viskas įsingai. Gerai. Kas už? prieš, susilaikė, vėl ta pati stacija, priimta, bet norite patikrinti. Gerai, tikriname elektroniškai. 11 pakeitimas, balsavimas prasideda. Ir baigėsi. Atmesta. Atmesta. Kągi periname prie 163 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 16 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patikrinkime 16. Elektroninį Elektroninis balsavimas prasideda. Ir stabdamas. Atmesta. Panašu, kad taip pat pasidalino balsai. Toliau. Septynioliktasis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Kaip ir ankstesnis. 18. Kas už? Beje, pamiršau pridurti su 164 kartu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 19. Už prieš, susilaikė, atmesta. 70. Kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis. Ir 71 taip pat, nes jie yra identiški, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 72. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 108. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 107. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 110. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tada perint prie 113. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, sulaikė, primta. 117 pakeitimas už, prieš, susilaikė, primta. 120 už, prieš, susilaikė, primta. 122 už, prieš, susilaikė, atmesta. 123 už, prieš, susilaikė, primta. 124 už, prieš, susilaikė, atmesta. 111 Jisai atkrinta, kadangi 124 buvo atmestas. <clears throat> Ta pati galiu pasakyti dėl 112 ir taip toliau ir iš karto periname prie 148. Jis yra identiškas taip pat su 149. Balsuosime. 112, man atrodo, netoks pat kaip 111. Ne, jie nėra tapatus pakeitimai. Turėjome balsuoti atskirai, tačiau abu du jie atkrenta, kadangi 124 buvo atmestas. Ai, atsiprašau, į kitą puslapį nusikelia mano balsavimo sąraše. Gerai, tai viskas aišku. 148, 149, jie identiški. Balsuojame dėl jų kartu. Už, prieš, susilaikė, priimta. Abu du šitie pakeitimai yra priimti. 125. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 46. Už, Atsiprašau. Šimtas dešimt penktasis buvo atmestas, todėl mes balsuosime tik tai dėl paskutinio papildymo nuo eilutės Climate Mainstreaming. Ar visiems aišku, už ką balsuojame, taigi kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 126. Forty seven amendment. Hmm? We voted. Balsavome jau. 47. Uh, e, už, prieš, sulaikė, atmesta. Toliau. 128 pakeitimas. Atsiprašau, jis atkrenta. Taigi pernėme prie 132, atrodo, ar ne? Ar 129? Ne, tiesiai pernėme prie kompromiso. Taigi, trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Ir tada ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, primta. Kompromisas numeris 5 už, prieš, susilaikė, primta. Toliau. 154 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime elektroniškai. 154. Elektroninis balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 155 pakeitimas už prieš. Susilaikė. Primta. 156. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. Šeštasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Primta. Penkioliktasis pakeitimas. Taip pat 159, 160. Jie visi identiški, balsuojam už visus, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 161 už, prieš, susilaikė, atmesta. 162 už, prieš, susilaikė, primta. 100 66 pakeitimas už... Ne, jisai atkrinta, kadangi 162 buvo primtas. <clears throat> Taigi atkrito taip pat ir 165. 169. Ne, jis irgi atkrinta. Taigi iš karto iki 174 pajudėjome. Irgi atkrinta. ir 77, 177 atkrinta. Ir 78, ko gero, užbaigė šią grupę, ar ne? Ne. 178, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 180 už. Prieš. Susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Pradam balsuoti. Baigiame balsuoti. <clears throat> Atmesta. Vėl ta pati balsų dauguma. 181. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 182. Už. Prieš. Susilaikė. Primta. 183. Už prieš, sulaikė, atmesta. 184, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. Septintasis kompromisas už, prieš, sulaikė, primta. 190 už, prieš, susilaikė, Atmesta. Aš e, norite pasitikrinti. Gerai. 190. Ne. Plakat. Taip, elektroninis patikrinimas, pradedam balsuoti. Balsavimas stabdomas. Priimta. Na, man iš tikrųjų labai netikėtas rezultatas. Iš tikrųjų, kelkite rankas vieną ranką, bet kelkite laiku ir aukštai. Nes aš tikrai klystu ir labai atsiprašau. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 193 už, prieš, susilaikė, atmesta. 1. 94 už, prieš, slaikė, primta. 198 už, prieš, susilaikė, atmesta. 196 atkrinta, 197 atkrinta. 217 atkrinta ir 81 atkrinta. 131 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. 179 atkrinta. 215. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime 215 elektroniškai. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 80 atkrinta. 199 ir 200 kartu, identiški, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dar identiški pakeitimai 82 ir 83 atkrinta, ne, visi jie atkrinta. Ir periname prie Periname prie kuriogi ten. Prie 201 periname. Taigi 201, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 202 atkrinta. Atrodo taip. Ir 203 Plaukite. Dėl 203. Turime balsuoti dėl 203. Ir 202. Ne, 201 buvo atmestas. Taigi, periname prie 203. Labai keistas mano balsavimo sąrašas. 203. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 204. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 205. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 206. Ar atkrinta? Nebalsuojame, kas už prieš, sulaikė atmesta. 207 ir 200 aštuntasis vienodi. Balsuojam, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 209. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 25. 210. 211. Vėlgi vienodi. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 212. Už, prieš, sulaikė, primta. 214 už, prieš, sulaikė, atmesta. 213 už, prieš, susilaikė, man atrodo atmesta. <clears throat> Norite pasitikrinti? 213. 213 elektroninis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Iš tikrųjų. Dar vienas toks. 216 už, prieš susilaikė, primta. 218 už, prieš, susilaikė, atmesta. 219 už, prieš, susilaikė, atmesta. 220 už, prieš, laikė, atmesta. 221 už, prieš, susilaikė, primta. 222 už, prieš, susilaikė, atmesta. 223 už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau vienodi 26, 224, 225 iki 225. Trys šitie pakeitimai. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patikrinkime. 225 ir panašiai. Balsuojame elektroniškai. <clears throat> Balsavimas baigtas. Atmetam. <clears throat> po lygiai balsai pasiskirstė. <clears throat> Čia pasirodė, kad vieno balso trūksta, kažkas nebalsavo. <clears throat> Kągi atmesta. 226, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, Primta. Toliau 27 ir 229 vėlgi identiški. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. 230 atkrenta. 231 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 232 už. Prieš susilaikė, atmesta. 2, 3, 3, už, prieš, susilaikė, atmesta. 2, 3, 4, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 2, 3, 5, už, prieš, susilaikė, priimta. 2, 36 už, prieš, susilaikė, primta. 237 už, prieš, susilaikė, atmesta. 238 už, prieš, susilaikė, atmesta. 239 už, prieš <clears throat> prieš, laikė, atmest. 240 už, prieš, susilaikė, atmesta. 241 už, prieš, susilaikė, atmesta. 242 už, prieš, susilaikė, atmesta. 243 už, prieš, susilaikė, atmesta. 244 už, prieš, slaikę, atmesta. 245 už, prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtasis kompromisas <clears throat> už, prieš, sulaikę, primta. 31 už, prieš, susilaikė atmesta. 11 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 36 už, prieš susilaikė atmesta. 37 už, prieš susilaikė priimta. 12 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, primta. Toliau 45 už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 už, prieš, susilaikė, primta. 51 už, prieš, susilaikė, primta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė, primta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, primta. 16 kompromisas už, prieš, slaikė, patvirtinta. 17 kompromisas už, prieš, slaikė, priimta. 68 pakeitimas už, prieš, slaikė, atmesta. 69 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 73. Ne, atsiprašau, jis atkrenta. Toliau 77 taip pat atkrenta, 78. Taip. Už 78 prieš susilaikė atmesta. 79 atkrenta. 18 kompromisas už prieš susilaikė primta. 19 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 96. Ne, atsiprašau, jisai atkrenta, kadangi priimtas 12 pakeitimas. 97. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Norite patikrinti? Tikriname 97. Elektroninis balsavimas prasideda ir baigėsi. Patvirtinta. Manau, kad mane turite atleisti iš pareigų šiandieną. Gal aš per greitai viską darau? Na gerai. Toliau 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 10 pakeitimas. Jisai yra identiškas taip pat su 103 ir 104. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 105 už, prieš, susilaikė, priimta. 106 už, prieš, laikė, priimta. Na ir galutinis balsavimas. Prasideda balsavimas. Baigiame balsuoti. Nuomonė patvirtinta. Sveikinimai. Pone Vesfal, ar norėtų dar prašyti žodžio? Ačiū. Balsavimo rezultatas nebuvo toks, kokio tikėjausi. lemiamas balsavimas buvo tas, kuris buvo pačioje pradžioje, taigi visiems labai ačiū. Aš manau, kad komitete mes ir toliau tęsime diskusijas dėl mūsų pozicijos ir dėl regionės politikos. Kągi labai ačiū ir ačiū už jūsų palaikymą balsavimo metu. O dabar periname prie kito balsavimo, kuris numatytas šiai dienai. Is... Kalbėsime apie nuomonę dėl ES biudžeto apsaugos bendrų trūkumų atveju mm, valstybių narių teisės viršinybės atvejai, e, problemų atvejais valstybėse narise. Pranešėjas Matys Van Miltenburg. Jis savo nuomonės projektą <clears throat> pristatė gal dėl lapkričio mėnesį, nebeprisimenu. 128 pakeitimai, daug kompromisinių pakeitimų dabar jau parinkta. Ar norit pasakyti, ponė Miltenburg? Taip. Deja, ši tema yra gana kontroversiška, todėl nebuvo lengva pasiekti kompromisų. Dariau viską, ką galėjau, kad nors keletą jų pasiekčiau, bet galų gale pamačiau, kad pakeitimai yra surašyti iš įvairiausių temų ir reikia tik balsuoti dėl jų atskirai. Noriu padėkoti sekretoriatui, šešėlėms pranešėjams, bent jau už tą keletą pranešimų, kuriuos turime. Svarbu apskritai, kad parašėme nuomonę. Tai leis mūsų komitetui šiokios tokios įtakos padaryti su kitais komitetais biudžeto ir kont, kurie yra pagrindiniai šiuo atveju. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime pateikti nuomonę. Labai ačiū. O dabar reikime prie balsavimo. Šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 40-41 identiški. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 42 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 43 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 44. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 55. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 47. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 49, 50, 52, 53, 54, 55. Balsuojame už visus iš karto. Kas už? Kas prieš? Susilaikė Atmesti visi tie pakeitimai. 48. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 51. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinkime. 56. Kas už, Jūs norit pasakyti, prašom. Mano šešėlinis pranešėjas siūlė pakeitimą žodžiu, kad būtų išbraukta teksto vidurinė dalis. Tada tekstas skaitytų taip. Freedom of opinion and expression. Including freedom of, įskaitant žodžio laisvę, susirinkimų laisvę ir akademinę laisvę. Toks yra pakeitimas žodžiu 56, taip? Ar aš teisingai suprantu? Kas nors pasako prieš tą pakeitimą žodžiu? Ne? Tada balsuojam dėl 56 su pakeitimu žodžiu. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 57. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime. Tikrintume, tikriname 57 elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. 58. Kas už? Kas susilaikė? Reikia tikrinti, reikia tikrinti 58. Nematau jūsų keliamų rankų, tikriname elektroniškai, prašom. Balsavimas baigtas. Priimta. Puiku, patvirtinam. Noriu, kad rankos, rankos aiškiau matytųsi, bet Kaip Vaniselroj sako, užtenka jo ranką pamatyti ir viskas. Bet aš nesutinku su juo. 59. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 60. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 61. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 62. Kas už? kas prieš susilaikė priimta. 63. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 64. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 65. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisinis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 68. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 69. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 70. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 71. Kas už, kas prieš, susilaikė, reikia patikrinti 71, tikriname elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta. Septyniasdešimt antras. Kas už? kas prieš susilaikė atmesta. 73. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 74. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 75. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 76 ir 77 yra identiški. Kas už juos abu, kas prieš, susilaikė, atmesta. 78, 79, 80 identiški. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta, bet patikrinkime. Trys pakeitimai 78, 79, 80 elektroniškai prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar periname prie 81 ir 82. Jie identiški. Kas už? Against. Kas prieš susilaikė? Priimta Priimta. 83, 84 irgi identiški. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 85, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar einame prie 89-ojo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Trečiasis kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Ketvirtasis kompromisinis. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Penktasis kompromisinis. Kas už? Penktasis su pakeitimu žodžiu. Pone Van Milterburg. Dėl teksto kompromiso socialdemokratų vardu mes siūlome išbraukti paskutinį sakinį. Ta, kuris prasideda, kad komisija taip pat gali atsižvelgti į kriterijus, kurie yra naudojami e, pasirengiant narystį ES ir taip toliau, iki pat mokesčių. Ačiū. Ar aišku visiems? Ar gavot pakeitimus žodžiu? Turite tikslų tekstą? Taip. Ar kas nors pasisako prieš pakeitimą žodžiu? Ne. Tada balsuojame dėl penktojo kompromisinio su pakeitimu žodžiu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 102. 103. Jie identiški tie du. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta Atvesta. 104. Už prieš susilaikė. Atmesta. 105. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. kartu su 106 ir 107, tas buvo 105. Ne, atsiprašau, pirmininkė. Atskirai dėl 106 reikia balsuoti. 106 kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 107 kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 109 kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 108. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šimtas dvyliktas dabar iš karto. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šimtas tryliktas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta priimta. 114. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 115. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 117. Kas už, Atkrenta. Pirmininkė atsiprašo, reikia iš karto eiti toli, nes 115, 17, 18 ir 16 atkrenta. Visi tie atkrenta. Ir mes iš karto einam prie trečiojo pakeitimo ir paskui 119, nes jie identiški. Kas už šiuos abu? ir dar 120. Už tris pakeitimus. Trečias, 119, 120. Kas už šiuos tris pakeitimus? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Norite tikrinti? Tikriname. Tikriname trečią, 119 ir 120 elektroniškai balsavimas vyksta. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šimtas dvidešimt pirmas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 122, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 123, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 124, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. E, penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 125, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 126, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 127, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 128, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktasis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dvyliktas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 13. kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 6. kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 16. kas už, kas prieš susilaikė priimta. 7. kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta priimta. Aštuntasis kompromisnis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 24. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 25. Už, prieš susilaikė, priimta. 26. Už, prieš susilaikė, priimta. 29. Už, prieš susilaikė, priimta prieš, susilaikė. Tikrinkime, tikrinkime 29 elektroniškai, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 28. Atkrenta. Devintas kompromisinis iš karto. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 35. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 37. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 38. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. O dabar balsuojame dėl galutinio e, varianto teksto. Pradedame balsavimą elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Nuomonė priimta. I... Turime nuomonę. Aš turiu klausimą. Matau, kad pranešėjas balsuoja prieš pranešimą, prieš nuomonę. Gal galim paklausti pranešėjo, ar jis ir toliau savo uh, pavardę prie pranešimo paliks? Politiškai man tai yra nepriimtina. Be kita ko, mes balsavome, kad būtų priimami tik sprendimai priimti vienbalsiškai, panašiai kaip 7 straipsnio procedūra. Praktiškai tai nepasiteisina. Aš savo pavardę atsijimu, nes man atrodo, kad tokia nuomonė nebus pakankamai e, konstruktyvi. Aš savo pavardę išsibraukiu ir todėl aš balsuoju prieš šią nuomonę. Ačiū už klausimą, ačiū už atsakymą. Taigi jūsų pavardę dabar išbrauksime iš nuomonės, kadangi mes nuomonę patvirtinome, ji vis tik bus teikiama pagrindiniam komitetui ir aš kaip pirmininkė parašysiu e, savo pavardę po nuomonę. Yes. We go now to the next vote. Kitas balsavimas. Will be maybe Uh, as... Manau, kad bus mm, taip pat įdomu ir šiame balsavime, kaip ir kitose. Tai paskutinis klausimas, dėl kurio balsuojame šį rytą. Komiteto nuomonės projektas dėl e, reformų paramos programos. Svarbiausia yra ekon ir biudžeto komitetas sulaukėme 152 pakeitimų pasiūlymų. E, buvo išsakyta labai skirtingų nuomonių dėl kai kurių nuostatų. Todėl kompromisinių pasiūlymų pateikta mažiau ir balsuosime beveik dėl visų pakeitimų dabar čia. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, nes aš pranešėja ir dabar balsavimas. Taigi, 71 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 72. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Toliau balsuojame dėl susijusių pakeitimų visos eilės. Matote juos visus 703, 708, 709, 23, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 30, 35, 66, 68, 69, 70 dėl visų jų kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesti. Visi šie pakeitimai. Vienuoliktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. 14 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 16 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 90 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinkime. Dėl 90 pakeitimo elektroniniu būdu prašau balsuoti. Baigta. Atmestas. Aštuoniasdešimt devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 91 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 92 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 94 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 17 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 96 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 97. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Jis yra tapatus 98-ajam, atsiprašau, kad to nepastebėjau. Dabar 18 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 105 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 106 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 107 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas susilaikę, atmestas. 108 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 109 už, su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors nori paprieštarauti žodiniam pakeitimui? Jei ne, tuomet balsuojame dėl pakeitimo su pakeitimu žodžiu 109. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime. 109. Balsuojame elektroniškai. Prašau. Balsuoti baigiame. Pritarta. 110. Kas už, kas prieš. Mačiau tik dvi rankas. 110. Kas už? Ačiū, kas prieš. Susilaikė. Atmestas. 111. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmestas. 112. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 113. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 114, 116, 117, 122 susiję pakeitimai dėl visų jų kartu, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Atmesti. 19. Už, prieš susilaikė pritarta. 115 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtintas. 20 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 118. Už, prieš, susilaikę, pritarta. 119. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 120. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 121. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas Pritarta. Susiję pakeitimai 123, 124, 125. Kas už, kas prieš, susilaikę, patikrinkime. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Dėl visų jų balsuojama elektroniškai. Prašau balsuoti. And the vote is closed. Baigime balsuoti. Pritarta. Tęsėme 126 pakeitimas dabar. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 127. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 128 už, prieš, susilaikė, pritarta. 129 už, prieš, susilaikė, pritarta. 130 už, prieš, susilaikė, pritarta. 131 už, prieš, susilaikė, pritarta. 132 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 133 už, prieš, susilaikė, atmestas. 134 už, prieš, susilaikė, atmestas Man atrodo, kad atmestas. Jeigu norite, tikriname 134, prašau balsuoti. We become less and less in votes. Uh, Mažėja balsuojančių. Balsavimas baigtas. Pritarta. Aš suklydau. 135. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 136. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 140 atsiimtas, dabar 142. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 143 už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 27 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 28 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 31 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Keturisdešimtas pakeitimas. Kodėl 41? Jie tapatus 40 ir 41 dėl jų kartu, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 52. Už, prieš susilaikė pritarta Atmestas. 51. Pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Toliau 53. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 54. Pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 56 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 8 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 59 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 60 už, prieš susilaikė, pritarta. 61 už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Kai balsavome dėl 61 elektroniškai, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patikrinkime, kai balsavome dėl septintojo pakeitimo, elektroniškai prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 64 pakeitimas toliau. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmestas. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 67 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Nuomonė patvirtinta. Ačiū. Ačiū visiems už kantrybę. Balsavimas baigtas. Balsavome lėčiau neįprastai, bet buvo svarbu, kad viskas būtų aišku. Ačiū. Uh, on our visit to mm -hmm. Réunion to and we continue our work. Tęsame mūsų darbą. Mūsų laukia kiti darbo atvarkės klausimai. Siūlau toliau pagal darbo atvarkę svarstyti ataskaitą apie regionų plėtros komiteto delegaciją į Prancūzijos Reunjono salą e, vykusią rugsėjo mėnesį. Šio klausimo svarstymą atidėti, nes jau yra raštu patikta ataskaita apie tą komandiruotę, bet turime informacijos, kad susidarė nemaloni padėtis tame regione. Būtų gerai, kad ponas Omaržy dalyvautų E, svarstant šį klausimą ir suteiktų visą aktualią informaciją. Todėl, jeigu neprieštaraujate šio klausimo svarstymą ir ataskaitos pristatymą, atidėsime tam kartui, kuomet ponas Omaržė bus posėdėje. Toliau kitas darbo tvarkės punktas. 2018 birželio 1 komisija pristatė reformų pasiūlymą dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Tai apima ir pasiūlymą dėl taisyklių, strate, e, dėl strateginių planų rėmimo, kurios valstybės narės rengia pagal bendrą žemės ūkio politiką ir kurie finansuojami iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai. Be to, žūp strateginių planų pasiūlymas numato nuostatas dėl to, kokios, kokių rūšių intervencijas valstybės narės gali taikyti, pavyzdžiui, tiesioginės išmokas, priemonės kaimo plėtrai arba sektorinės programas. Uh, Regionų plėtros komitetas paskiria poną Ropę renkti mūsų komiteto nuomonę ir šiandien jis pristato savo nuomonės projektą. Pone Ropė, žodis jums, o paskui kitiems šešėlėms pranešėjams. Labai ačiū gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, kaip ir pirmininkė minėjo, turim pateikti savo regionų komiteto būtent nuomonę dėl šito pateikto reglamento projekto. Na, e, iš tikrųjų noriu padėkoti savo komandai, su kuria bandėm e, kartu atradamiesi ir vertindami situaciją e, apskritai Europos žemės ūkio ir Europos kaimo gyvenime ir bandėm suformuluoti visą eilę pasiūlymų. Jų gavosi ne tiek mažai, 87, būtent įvairūs pakeitimai ir pasiūlymai dėl šio reglamento tobulinimo. Aš tikiuosi, kad jūs galbūt kažkiek tai esat susipažinę ir man bus labai e, na, gera ir džiugu išgirsti jūsų pastabas, pasiūlymus ir kritikas į mano pateiktus pasiūlymus. Na ir tada bendrai visi kartu bandysim tartis ir galvoti, kaip e, šitoj situacijai, gana sudėtingoje, manyčiau, situacijai, mums e, pasielgti, kai kokį galutinį savo poziciją priimti, būtent ir ką pasiūlyti e, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui. Aišku, visų pirma, iš tikrųjų e, šis reglamentas arba šis rytis yra labai svarbi ne tik tai žemės ūkiui, bet ir apskritai regionų gyvenimui. Tai labai daug priemonių, kurios padeda regionų plėtrai, regionų gaivinimui ir kitiems dalykams. Ir labai gaila, kad e, e, komisijos požiūris yra pakankamai neigiamas ir turbūt viena iš daugiausių mažinamų programų, būtent kaimo plėtros programą. Nežinau, ar e, Europos kaimas jau tiek, sakykime, tapo negeras, kad jis turi tiek kentėti ir siūloma sumažinti E, na, praktiškai beveik ketvirtadaliu finansavimą palyginus su dabartiniu laikotarpiu. Tai negi jau, e, sakykime, tos bėdos, kurios atsiradė Europoje, e, tai yra ir breksitas ir naujos, nauji iššūkiai dėl reiškia, sienų apsaugos, dėl saugumo, dėl mokslinių tyrimų negi tą turi didžiausią naštą priimti Europos kaimas ir būtent jisai turi gelbėti e, situaciją. Nors kada palyginam e, kaimo gyvenimą, tai e, pajamos kaime vos ne per pus mažesnės negu pajamos mieste. Tai kodėl mes norim dabar tai padaryti, E, visiškai nesuprantama ir aš e, tikrai labai džiaugiuosi, kad parlamento nuomonė yra kitokia negu e, bent jau kol kas, negu teikia komisija. Ir siūlau grįžti prie tokio pačio lygio E, ir laikytis tos pozicijos, kad e, e, šis fondas arba, sakykime, kaimo plėtros fondas nebūtų mažinamas ir išlaikyti 14-20 metų lygyje. Taip pat pakankamai buvo na, nemalonu pamatyti tai, kad komisija siūlo ir ženkliai didinti kofinansavimą. Tai iš tikrųjų vėl tie subjektai, kurie E, vykdo šiandieną veiklą ir planuoja vykdyti ją ateityje, jiems reikės vos nedvigubai surasti daugiau e, pinigų, kofinansuoti visą eilę kaimo plėtros projektų. Todėl e, siūlau vėlgi nesižavėti tuo, kad E, labai jau visi turi daug galimybių ir kad nebūtų paskui taip, kad e, vienose šalyse bus galbūt turtingesnėse sėkmingai gyvendinami projektai, o kitos paprasčiausiai dėl kofinansavimo neturės galimybės įgyvendinti. Todėl e, gali atsitikti taip, kad paskui iš neturtingų šalių vėl išiminėsim pinigus ir perskirstysim tiem, kurie turi ką prisidėti, todėl manau, kad tai yra neteisinga ir manau, kad reikia grįžti prie e, dabartinio kofinansavimo ir kartu e, mes vakar jau apie tai kalbėjom dėl sanglaudos regioninės politikos ir kartu suvienodinti tą pačią proporciją ir e, sanglaudos ir regioniniai politikai. Lygiai taip pat visi čia žavimės gera lyderio programa ir E, visi ją e, džiaugiamės ir norim, kad e, vietos veiklos grupės bendruomenės toliau plėstusi ir darytų daug įvairių labai reikalingų kiekvienoje bendruomenėje, kiekvienoje valstybėje, kiekvienoje, sakykime, aplinkoje gerų reikalingų darbų bet e, kažkodėl tai vėl komisija siūlo e, beveik 2,5 kartų mažinti lyderio programos finansavimą. Tai irgi nesuprantami dalykai. Manau, kad e, ta programa, kuri tikrai daro ne tik tai gyvybingas bendruomenės, bet ir augina pajamas ir kartu išlaiko, reiškia, kaime žmonės ir kartu dirbdami palaiko jaunimą, kad jaunimas liktų daugiau. Mes žinom, kokią šiandieną problemą dėl e, jaunimo jaunų ūkininkų ir e, iš kitos pusės, e, ta prasme, prisijungti ne tik tai jaunų, bet ir naujų ūkininkų, e, mes šitos klausimus irgi turėtumėm, na, palikti galimybę tai daryti. Tai lygiai taip pat manau, kad, e, reiškia, mažėjant e, E, galimybei dirbti jauniems žmonėms ir tai, kad e, šiandieną nepilni 6 procentai Europoje yra jaunų ūkininkų, kai kuriuose šalyse yra ir 3 ir 4 procentai, todėl manau, kad parama jauniems ir naujiems e, ūkininkams galima būtų pratesti ne iki 40 metų skirti, bet pratesti iki 45 metų ir tokiu būdu mes daugiau pritrauktumėm e, norinčių ateiti į, e, reiškia, e, į kaimo gyvenimą, į žemės ūkį. Taip pat labai svarbu, kad e, e būtų vykdomi darnaus vystymos tikslai ne tik tai, e, sakykime, tradiciniai, bet ir, e, reiškia, būtų e, žiūrima į pasiekimus, į plėtrą, į rydienos dalykus. Labai svarbu, kad būtų, reiškia, įvairus kaimas, kad ne vien tik tai, sakykime, tas, kuris labai pelningas, bet ir paremti tas rytis, kurios mažiau pelningos, bet kurios labai svarbios e, įvairiai biologiniai įvairoviai ir ypač e, klimato kaitai ir siūlau klimato kaitai irgi skirti e, iki 30 procentų paramos toms priemonėms, kurios iš tikrųjų būtų ateities priemonės, perspektyvos priemonės, ne vien tik tai tradiciškai e, reiškia pagaminti produktą, bet ir, jie, ir jį e, galvoti, kad jisai ateityje neštų kur kas didesnį naudą, kadangi šioje srityje konkurencija ne tik tai tarp ES šalių arba regionų, bet ir tarp pasaulio valstybių jinai nuolatos didėja. Žinom, kokias pažangas daro e, trečiosios šalis, kai kurios Tai iš tikrųjų mums tas, manau, labai svarbu ir tie įsipareigojimai įvykdyti, kuriuos esam prisijėmę. Taip pat e, atkreipiu dėmesį, kad e, atskirais atvejais mes, e, kalbėdami apie supaprastinimus, priimam neblogus sprendimus dėl to, kad paprasčiau naudos gavėjas, paramos gavėjas prieitų prie, sakykime, taisyklių, mažiau biurokratijos ir taip toliau, bet leisdami valstybėm narėm įvairius saugiklius patiems sugalvoti, reiškia, griežtinant reiškia, įvairias taisyklės. Todėl manau, kad na ne visais atvejais mes turėtumėm tai daryti ir atskirais atvejais mes turėtumėm neleisti valstybėm narėm e, reiškia daugiau biurokratinti ir įdėti saugiklių. Manau, taip pat nemažai e, yra e, ūkininkaujančių miesto sąlygomis ir iš tikrųjų tos sąlygos yra pakankamai sudėtingos ir į tą noriu atkreipti dėmesį, kad e, faktas toks yra ir todėl turim irgi sudaryti sąlygas, kad ten galėtų ta veikla vykti. Taip pat labai svarbu e, e lyčių lygybė ir moterų teisė šitoje srityje. Tai irgi e, klausimas, kada na, atskirais atvejais, e, e, reiškia, dirbdami kaip pagalbininkai, e, na, ne, ne, neturi garantijų ir paskui iš tikrųjų tos socialinės garantijos labai sudėtingos ir žmonės labai na, nuo to nukenčia. Lygiai taip pat turim jau įsisenėjusi klausimą arba net ir problemą, tai yra, reiškia, paramos skirtumai. E, šiandieną skirtumai yra labai dideli, jie siekia net iki trijų kartų ir įsipareigojimas buvo ES reiškia institucijų, kad e, skirtų, e, skirtumai jie mažėtų, konvergencija vyktų, bet e, dėja tie įsipareigojimai iki 13 metų jie nepasiekė vidurkių ir iš tikrųjų tai manau, kad jau e, užtenka e, laiko ir iki 27 metų kitam laikotarpį mes turėtumėm pasiekti ne 80 procentų konvergencijos, bet e, visą pilną konvergenciją ir tą klausimą uždaryti ir gana e, mums, e, sakykime, laikyti tai, kad e, atskirose šalyse žemdirbėjai save laiko antrarūšiais, jie mano, kad jie yra nekonkurencingi, jie negali laisvoje rinkoje visoje, sakykime, ES lygiaverčiai konkuruoti, ne, ne tik dėl to, kad savo pajamų neturi, bet ir dėl labai didelio išmokų skirtumo ir, e, na, jau e, ir šiuo metu vyksta protesto akcijos prieš, e, prie, reiškia, komisijos, prie tarybos ir vat kitą Dar kitą savaitę, 13 gruodžio, vėl planuojama didžiulis E, reiškia, protesto renginys, e, žmonės nori atkreipti dėmesį, kad jie e, turi teisę dirbti konkurencingom sąlygom ir planuoti savo gyvenimą taip, kaip maždaug visi tą daro ir galėtų daryti. Todėl tas klausimas, manau, ypatingai yra svarbus ir mes jį turim na, numatyti ir užbaigti tą procesą. Taipogi dar yra vienas toks dalykas, kuris, manau, kad komisijos neteisingai yra įvertintas, tai yra e, regioniniai, e, e, regioniniai dariniai Europos ir tai, kad šiandieną arba, sakykime, nuo 16 metų e, veikė daug daugiau regionų, negu komisija pateikė savo siūlymus, dėl to, kad liktai neturėjo duomenų 14-16 metų, bet e, tai, kad 18 e, metų sausio 1 dieną ir mano šalyje, ir, ir man atrodo, Čekijoje, ir Latvijoje yra įkurti nauji regionai, kuriuos komisija kaip ir nenori pripažinti, dėl to, kad nebuvo statistinių duomenų, bet dabar vien dėl to mes na, turėsim tai, kad iki 27 metų e, teisėtai 16 metais pripažinti regionai, jie kaip ir neegzistuos e, visoje teisėkuroje. Tai aš manau, kad e, yra na, neteisinga e, vien dėl to, kad e, tose šalyse yra didžiuliai skirtumai tarptų regionų, kurie siekia net iki kelių kartų. Tai jeigu mes to klausimo neįvertinsim, tai mūsų norai, geri norai, kad ne tik tai skirtumai mažėtų tarp ES šalių, bet kad skirtumai mažėtų ir kiekvienos šalies viduje, bus, na, paprasčiausiai neįgyvendinti ir praėjus laikotarpiu, išleidus nemažai pinigų, e, e, gali atsitikti taip, kad atskirose šalyse neskirtumai padidės. Na, labai e, svarbus klausimas, kad lygiagrečiai būtų atkreiptas dėmesys ir į kaime teikiamas pagrindinės viešasias paslaugas. Mes žinom, kad visą eilę ES šalių kaimo gyventojų skaičius mažėja ir dėl to darosi neefektyvu teikti sveikatos paslaugas, švietimo paslaugas, įvairias komunalinės paslaugas ir jos tolsta nuo žmonių. Na ir jaunesni žmonės mato, kad e, jiems e, darosi sudėtinga gyventi ir jie kartu irgi tada paskui tos paslaugas e, važiuoja į mažesnius miestus, į didesnius miestus ir mes tą procesą kaip ir liktai, na, savotiškai Mm, jo ne, nestabdom ir jisai kaip ir sniego gniuštė vis didėja ir didėja ir didėja. E, kalbam tai, kad tuštėja e, kaimas, kad nėra kam dirba, o, e, sakykime, tai, kad palikta grinai, na, sakykime, konkurencijai arba paslaugų tiekėjų pelningumui tik tai ir žinoma tos paslaugos jos yra mažiau pelningos arba atskirais atvejais ir visiškai nepelningos, bet jos yra žmonėm labai reikalingos ir jos turi būti išlaikomos, todėl irgi noriu atkreipti dėmesį. Taip pat dar noriu grįžti kelias mintis pasakyti dėl e, bendruomenių, dėl e, e, vietos veiklos grupių. Iš tikrųjų, jeigu tai mes visi vertinam kaip gerą, puikią programą, kuri turi savo ateitį, tai vienas dalykas turim užtikrinti bent panašų finansavimą, koks buvo e, šį laikotarpį, jis ir taip yra sumažintas palyginus su praėjusiu laikotarpiu, bent jau atskiruose šalyse. Ir mes turim sudaryti sąlygas bendruomenėm veikti pilnumoj, kad e, e, centralizuotai nebūtų, sakykime, organizuojami konkursai centralizuotos atrankos vertinimai tada gaunasi kad bendruomenei svarbiausi projektai ne visada gauna pritarimą ir įgyvendinami tie projektai kurie lygtai surenka labai daug balų ir labai gražūs jų aprašymai bet natūroj jie nėra tokie ir žmonės e, pradeda suprasti kad lygtai kažkas tai jau kitas už mus nusprendžia tai kam tada mes skiriam tuos lyderio bendruomenėm pinigus jeigu tai padaro centrinė valdžia atsiprašau, gal per daug šneku, bet norėjau daug maž pagrindinės tezės pasakyti, ką siūlau aš tuose pakeitimuose ir dabar lauksiu jūsų minčių. Ačiū. Thank you, Mr. Rope. Now I'll give the floor to... Ačiū, ponia Rope. Dabar žodis šešėliniam pranešėjams. Nematau pono būdas, gal kas nors jį pakeistų. Pone Perešodis jums. Prezidentą. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, nes pranešės labai išsamei pristatė savo poziciją bendrais bruožais. Mm, palaikau daugumą išsakytų minčių ir kai kuriais aspektais norėčiau kai ką dar pakomentuoti. Visų pirma, noriu pradžioje pasakyti, kad manau, jog e, mūsų komitete turėtume išsakyti tai, kas mums kelia susirūpinimą dėl patikto pasiūlymo, dėl biudžeto skiriamo apžūp ir dėl siūlymų komisijos apkarpyti tą biudžetą. Kom parlamentas jau išsakė savo poziciją dėl tradicinių politikos ryčių, finansavimo mažinimo regioninės politikos, taip pat žūp ir manome, mes manome, kad BŽUP yra labai svarbi politika užtikrinanti vietos plėtrą. Ir todėl reikėtų patvirtinti oficialią mūsų poziciją dėl ir pasipriešinimą mūsų bet kokiems apkarpimams, nes komisijos pradinis pasiūlymas numato beveik 15 procentų e, ap, paramos apkarpimą regioniniai plėtrai. Tai, tai kelia susirūpinimą daugam iš mūsų, nes tikrai gali būti sunku gyventi. Taip. Antras dalykas, e, kalbant apie komisijos patiktą pasiūlymą dėl dabartinės bžūp keitimo, modifikavimo ir strateginių planų atsiradimo, manau, kad susidurėme su tam tikra rizika. Ir daugelis jau išsakėme šias mintis. Pavyzdžiui, kad dėl to, kad galėtų e, pradėti vykti žemės ūkio politikos renacionalizavimas. Kito tarpu žūp yra bendroji politika, tokia ir turėtų išlikti. Tai yra svarbiausių tos politikos elementų, tai galimybė mums tinkamai tvarkyti savo teritorijose ir taip pat reikėtų tai akcentuoti. Dabar pereinu prie esminių klausimų ir tikslų, kuriuos e, išsikėlė komisija ir kurių siekia komisija e, rengiant šiuos strateginius planus. Pranešėjas minėjo moterų klausimą ir aš norėčiau tai akcentuoti. E, aš manau, kad reikia įtraukti naują tikslą. Komisija išsikėlė praktiškai naują tikslą, kalba apie įplaukas pajamas, apie rinkas, apie jaunimą, aplinkosaugą. Man visą Visi šie tikslai atrodo geri, tačiau manau, kad tokiu pat lygmeniu turi būti įtvirtintas ir tikslas įtraukti moterį į žemės ūkio politiką, nes moteris visada buvo svarbiausių elementų kaimo vietovių stuburų ir reikia didesnio moterų darbo matomumo kaimo vietovėse. Ir todėl labai svarbu įtraukti į bendro žemės ūkio politikos reformą konkrečias priemonės skirtas šiam aspektui. Manau, kad taip pat reikėtų įtraukti kokį nors būdu į šiuos tikslus ir klausimą susijusi su gyventojų išlaikymu, e, parlamentas ir mūsų komitetas jau kalbėjo apie tai, kaip išnaudoti turimas priemonės, Europos priemonės taip pat ir bžup, kad padėtume kovoti su e, žmonių bėgimu iš kaimo. Ir manau, kad tošia, šiuose strateginiuose planuose turi pasirodyti konkretus planai skirti kaimo vietovių tuštėjimui, kaip išlaikyti darbo vietas, kaip sukurti patrauklės erdves kaimo vietovėse, kuriuose atsirastų veikla, ir taip pat būtų darbo pasiūla, kad jaunimas ir vyrai ir moteris galėtų savo ateitį e, kurti kaimuose ir kaimo vietovėse. Būtent todėl žmonių bėgimo iš kaimo klausimas svarbus. Ir dar du konkretus dalykai dėl išorinės konvergencijos puikiai suprantu, ką sakė pranešėjas. Iš tikrųjų reikia e, siekti šio išorės konvergencijos tikslo, tačiau manau, kad bandymas pasiekti šio tikslo per šį finansavimo laikotarpį bus sudėtingas, nes turėsime mažiau lėšų bendrai žemės ūkio politikai ir siekis pasiekti išorinės konvergencijos per tokį trumpą laiką apima reikštų, kad reikia ir ekonominių pertvarkymų ir daugeliu atveju E, e, žūp paramos gavėjų daug kas e, pamatys, kad ta parama, juos, kurios pasieks, bus mažesnė. Todėl, kalbant apie išorinę konvergenciją, turime pagalvoti, kaip geriausiai ją priderinti prie laiko tekmės. Bet viską suprantu. Ir galiausiai dar vienas konkretus aspektas regionų kontekste jis yra svarbus. Uh, E, nuolatinių ganyklų apibrieštis. Omnibus reglamente, kuris patvirtintas prieš metus, pasirodė nauja apibrieštis, kas yra nuolatinės ganyklos. Nes E, kalbant apie žemės ūkio veiklą, apie gyvulininkystę, kai, kuriam, kai kuriems regionams tai yra labai aktualu. Žinau, kad buvo dėrėtasi dėl šios apibriešties su valstybėmis narėmis ir komisija ir dėl kažkokių keistų priežasčių ši nauja reformos šiame pasiūlyme, kažkodėl ši nauja apibrieštis dingo. Ir Nors dėl jo susitarta būtų gerai, kad vėl atsirastų ta apibrieštis, kuri buvo apibre... įtraukta, jam nebus reglamentant dėl nuolatinių ganyklų nes noriu pabrėžti, kad kai kuriuose srityse, regionuose šis dalykas yra nepaprastai svarbus. Ir užbaigdama noriu padėkoti pranešėjui už visą jo darbą, už galimybę. E, Taip pat tikiuosi ap aptarti viską, kuomet būtų pateikti pakeitimai. Ir manau, kad turėsime galimybę suderinti visas pozicijas. Ačiū. Labai ačiū. Iš EKR nematau nieko, todėl aš norėčiau pristatyti e, šešėlinio pranešėjo Alde frakcijos vardu Elsi Katainen e, komentarą. Ji pati negalėjo atvažiuoti ir paprašė, kad aš perskaityčiau jos poziciją. Taigi, ponia Katainen nori padėkoti pranešėjui už labai daug e, dėmesio vertų idėjų dėl bendrosios žemės ūkio politikos strateginio plano pasiūlymo bendrai, labai svarbu užtikrinti pakankamai lankstumo valstybėms narėms, planuojant e, BŽUP planus ir juos įgyvendant, kadangi žemės ūkis ir žemės ūkio sektorius ES viduje labai ženkliai skiriasi tarp valstybių narių. Valstybėms narėms reikia e, specializuoti BŽUP planus Reikia rasti būdų sukurti naują žemės ūkio politiką ir padidinti subsidiarumą. Keletas konkrečių minčių, kaip komisijos pasiūlymą būtų galima dar geriau pagerinti, galvojant apie kaimo plėtrą. Ir man atrodo, kad jie yra labai svarbus regijų komiteto akimis. Labai svarbu paremti ne tik e, kaimo verslo startuolius, kaip siūlo komisija, bet ir jau veikiančių mikro ir mažų įmonių kaimo teritorijose verslo plėtrą. Be to labai svarbu paremti plataus masto kaimo verslą. E, turime kalbėti apie biologinės, ekologiškos ekonomikos kūrimą, turizmo e, plėtrą kaimo teritorijose ir kitas įmanomas verslo sritis. Europos komisijos 69 straipsnis, kuris yra minimas, yra per siauras. Jis pripažįsta, kad kaimo verslas yra susijęs su žemės ūkiu ir miškininkiste. Tai yra labai svarbu, bet tą požiūrį reikia pakeisti. Šis pasiūlymas atmestų labai daug verslo įmonių, verslo, kuris yra būtinas kaimo teritorijų tolesnei plėtrai. E, kaimo plėtra turi labai didelę palankę įtaką kaimo e, darbo vietų kūrimui ir ne tik e, žemės ūkio versle, tą turime pripažinti. <clears throat> Tokia buvo ponios Katainin pozicija. Ponios Damato nematau ir dabar suteiksiu žodį kitiems nariams, kurie išsakė norą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 a směřovala zejména malým a středním zemědělským podnikům. Na rozdíl od eh, velkých podniků. Bet svarbu, kad ta finansinė parama būtų geriau, tikslingiau nukreipta. Ir labai daug įmonių e, eh, negali. Eh, e, ypač jeigu jos yra mažos ir mikro įmonės, negali pasinaudoti visomis galimybėmis, jos dažnai E, pralaimi konkurencinėje kovoje. O čiagi kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės, kurios leidžia e, geriau e, išnaudoti dirbožėmio ir aplinkos apskritai gamtos galimybės. Jeigu mokėjimų viršutinė riba išliks vienoda mažoms ir vidutinėms įmonėms, tai skirtumai tik dar didesni pasidarys. Stambiosios įmonės bus žymiai stipresnės rinkose, o mažosios dar papildomai nusilps. Toks būtų mano pirmas pastebėjimas. Aš sutinku su pranešėju, kai jis kalbėjo apie fondus. E, e, mes supraskime, kad kaimo plėtros fondas turėtų būti ne tik nemažinamas, bet turėtų būti didinamas. Jo finansavimas turėtų E, būti pagerintas. Kaip ir lyderio fondai, jie turi būti padidinti, finansavimas turi būti padidintas. Man atrodo, kad yra būtina sukurti labai tvirtą ryšį tarp sanglaudos politikos ir kaimo plėtros politikos. Ir be abejo, reikia galvoti, kaip tas procedūras pritaikyti. Stenkimės supaprastinti e, vartotojų, naudos gavėjų gyvenimą, procedūras, kurias jie turi sekti. E, taigi mes pirmiausia turėtumėm galvoti apie finansavimą ir užtikrinti investicijas į kaimo teritoriją. Sutinku ir su tuo, kad turi būti e, išplėstas konkrečios paramos diapazonas. E, kalbame apie garantijų fondą. E, Tokiu būdu galėtume pritraukti jaunus žmonės į kaimo regionus. Be to kalbėjome apie paramą įmonėms. Konkrečios paramos padidinimas, specifinės paramos padidinimas leistų e, įsteigti daugiau mažų ūkių. Vėlgi kalbėtume apie mažas ir vidutinės įmonės. E, Be to, aišku, turime nepamiršti, kiek taisyklių reikia tenkinti, kad gautum išmokas pagal BŽUP. Negalima leisti, kad mažos ir vidutinės įmonės siekdamos paramos patektų į didžiųjų įmonių kišenę. O tos didžiosios įmonės, pavyzdžiui, dažnai klastoja dokumentus ir neteisingai pristato savo dydį, pavyzdžiui, e, tai pakeičia kontrolės principus – ir netitinka realybė. Reikėtų rasti būdų deramai kontroliuoti stambių ir mažų įmonių konkurencijos sistemą. Ačiū. Uh. Panas Bogovič, ačiū už man suteiktą žodį. Bendroji žemės ūkio politika yra pagrįsta ES steigimo sutartimi. Jos pagrindinis tikslas - išmaitinti gyventojus ir ūkininkams suteikti padorės pajamas. Be to turime kalbėti apie kaimo e, regionų raidą. Pažiūrėkime dabar į naują pasiūlymą. Ten suteltas dėmesys į aplinkos apsaugą, klimato kaitą ir žemės ūkio vaidmenį, švelninant klimato kaitą. Be to, mes susidurėme su naujais iššūkiais Turiu galvoje žmonių bėgimą iš kaimo, demografinės problemas, kaimo gyventojų senėjimas, konvergencija yra kita rimta visos Europos masto problema. Pažiūrėkime, kaip išmokos skirstomos tarp valstybių narių. Skirtumų dar yra per daug ir juos reikėtų stengti sumažinti. Žemės koncentracija - kita rimta problema. Nes dabar matome, kad e, labai dideli plotai yra sutelkti stambių savininkų rankose. Tokios įmonės nebegalim net vandyti žemės ūkio, vadinti žemės ūkio holdingu. Yra tokių, kurie į BŽUP sistemą bando įterpti subsidiarumą kaip neatsiejamą dalį. Yra parengta, parengtas pagrindų reglamentas, kurį aš prilyginčiau partnerystės sustarimui. Tai yra naujas reiškinys žemės ūkio politikoje. Visų pirma, mes turim kalbėti apie atitikmenis, kurie turėtų būti įrašyti į sutartį ir turėtų būti perkelti į strateginius planus. O strateginiuose planuose turi būti abu ramščiai. Tačiau didžioji problema yra ta, kad bendroji žemės ūkio politika, abu jos ramščiai ir visi fondai susiję su sanglaudos politika dabar susidurs su e, dideliu finansavimo mažinimu. Ką reikia iš tikrųjų darinti, da, daryti? Reikia stengtis padidinti fondus žemės ūkiui, o nemažinti juos. Arba bent jau tada, jeigu nesugebame padidinti, bent išlaikykime tą lygį, kokį dabar turime. Dabar strateginiai planai suteikia daugiau atsakomybės valstybėms narėms. Dabar atrodo jau, kad valstybės narės nebegalės kaltinti Europos komisijos ar Briuselio dėl to, kad trūks lėšų ar kažkokios problemos iškils. Valstybės narės pačios turės apsimti daugiau atsakomybės. Tačiau išlieka pavojus, kurį mes visi puikiai žinome. Europos Sąjunga e, labai skiriasi. E, valstybės narės nėra vienodos ir gali būti, kad strateginius planus bus sunku įgyvendinti kai kuriuose valstybėse narėse. Gali būti, kad bus vėluojama. Ir aš norėčiau apie tai dar plačiau pakalbėti per savo kitą pasisakymą. O dabar aš siūlyčiau e, atidėti pereinamai laikotarpį. Aš visapusiškai remiu šeimos ūkius, mažus ūkius, jaunus ūkininkus, bet taip pat turime skirti dėmesio tiems, kas ūkininkauja uh, visą gyvenimą, dešimtmečius, pavyzdžiui, pagyvenę ūkininkai, vyresnio amžiaus ūkininkai, jų turime taip pat nepamiršti. Reikia suderinti tuos fondus taip, kad jie būtų naudingi ir jauniems, ir vyresniems. Žinių patirties perdavimas yra labai svarbus, skaitmenėjimas irgi yra, skaitmeninimas yra neatsiejamas nuo, nuo region plėtros. Yra sukurta uh, išmaniųjų kaimų iniciatyva, kuri mano nuomonė yra labai svarbi. Tačiau nepakanka kaimo teritorijose tik ūkininkų turėti. E, kaimo bendruomenė turi būti gyvybinga, turi būti investuojama į sveikatos apsaugą, į švietimo sistemą, į profesinį ugdymą, inovacijų, mokslinių tyrimų plėtrą. Man atrodo, kad ta išmaniųjų, pažangiųjų kaimų iniciatyva prie tokio tikslo prisidėtų. Nereikia kurti konkurencijos tarp agri komiteto ir regi komiteto parlamente. Mesgi iš esmės siekiame to paties tikslo. Norim atgaivinti kaimą. Ir aš tikiuosi, kad mes sukursim ne tik miestų darbo atvarkę, bet ir kaimų darbo atvarkę kuri apims visas priemonės reikalingas kaimo plėtrai, kaimo vietovių plėtrai. Na ir paskutinis pastebėjimas. Aš tikiuosi, kad valstybėms narėms užteks laiko naujiems atsakomybės perėmimo mechanizmam sukurti, kurio atsakomybės, kuri iškils su naujais strateginiais planais. Ponas Van Nistelrooy dabar. Dank u wel. Er ligt eh, een groot werk voor als ik zie naar de. Ačiū. E, mūsų laukia daug darbo. Pažiūrėkit, kiek yra pakeitimų. Labai kruopšiai išnagrinėta nuomonė. Ir aš norėčiau pasakyti porą komentarų. Kalbant apie kaimo plėtrą. Mes vis kalbame apie tą išmanėje specializaciją, smart specialization. Ir tą idėją vis bandome prastumti. Valstybės narės turi daryti viską, ką gali, kad e, rastų gerą specializaciją, tinkamą specializaciją ir kad e, galėtų e, sukurti reikalingus įgūdžius. Aišku, Reikia pasižiūrėti, kas kokiam regionui yra tinkamiausia dėl klimato, dėl geografinės vietos. Kalbam apie gamybą, bet lygiai taip pat turim kalbėti ir apie perdirbimą, produkcijos perdirbimą. Man šio elemento trūksta. Ką rinka sugebės priimti, kas rinka yra reikalinga. Nes kartais perdirbimas atneša daug pridėtinės vertės, kur yra labai naudinga. Ką galima realiai parduoti parduotuvėje. Žemės ūkio produkcija neturėtų būti vertinama tik kaip maistas. Žemės ūkio mm, produkcija yra tam tikra prasme žaliava, kuri tarnauja tvariai žiediniai ekonomikai. Galima auginti pomidorus ar kitus e, produktus, ir blogomis sąlygomis galima juos labai kokybiškus išauginti, bet lygiai taip pat uh, žemės ūkija gali, pavyzdžiui, iškasamasis kuras būti išgaunamas. Ir ne tik apie senasias e, valstybės narės mes čia kalbam, tarsi jos technologiškai būtų pažangesnės ir pranašesnės už kitas. Man atrodo, kad kitoms valstybėms narėms, pavyzdžiui, Lenkijai ir daugeliu kitų valstybėms, kurios netenka žmonių, iš kurių bėga žmonės. Reikėtų pagalvoti apie visą grandinę ir galvoti apie tą išmanę specializaciją. Apie ką aš čia kalbu? Aš kalbu apie tam tikrą ekosistemą, kuri būtų patraukli įmonėms. Įmonėms, kurios specializuosis ir steiksis tose, įmonės, tose valstybėse. Galbūt netgi ūkininkų kooperatyvai galėtų patys kažką padaryti. Taigi, Nebūtinai reikia galvoti apie pramonės persikelimą į žemės ūkį, kaimo teritorijas. E, ūkininkų kooperatyvai patys galėtų kažką padaryti. Kitas svarbus aspektas - socialinės rytis. E, yra zonų Lenkijoje, kur pusė gyventojų gyvendavo kaime, rytų Lenkijoje, pavyzdžiui, tai buvo. Bet dabar formuojasi naujoviška ekonomika ir ta naujoviška ekonomika gali suvaidinti tam tikrą vaidmenį. patvirtinome rezoliucijos projektą prieš porą posėdžių būtent apie tai. Ten buvo kalbama apie naujų technologijų e, sujungimo galimybių ateimą į tuos regionus. Tie regionai e, gali ir vieni patys funkcionuoti, bet turbūt tie nauji metodai išmanios specializacijos galėtų sustabdyti bėgimą iš e, kaimų. Aš remiu jūsų idėjas ir aš pateiksiu pakeitimų. Na ir paskutinis pasisakymas iš. Tai buvo paskutinis pasakymas iš regijų komiteto narių, dabar Europos komisijos atstovas ponas Milošev. Parašyta bent jau tai, kad jums turiu suteikti žodį. Thank you. Thank you. Ačiū, labai ačiū ponė pirmininkė. Pone nuomonės referentė, gerbiami komiteto nariai sureaguosiu į komentarus dėl biudžeto, nes beveik visi kalbėjo apie biudžetą. Aišku, kad mes sutinkame, jog kaimo plėtra bus sėkminga tik jeigu pakaks asignavimų. Tačiau reikia pripažinti, kad bendras kontekstas yra biudžetinė prasme labai ribotas ir dėl bendrų ekonominių problemų breksito tų sunkumų tik didėja. Daugiametė finansų programa, kaip jau pasakyta, be kita ko turės apimti ir naujų prioritetų - saugumas, migracija įtraukti. Todėl mes e, ir turime rimtų biudžeto problemų, limitų. Aišku, vis tik tai mes stengiamės pasiūlymą išlaikyti pakankamą paramos lygį kaimo teritorijoms. Ir kaip komisija yra pareiškusi nekartą, mes nenorime e, finansavimo mažinti, mes norime subalansuoti išlaidas iš ES biudžeto ir iš valstybių narių biudžeto, norime tikslingiau lėšas panaudoti. Todėl šiame kontekste manome, kad atsargus programavimas uh, derinant su kitomis e, priemonėmis ir ES ir tarptautinėmis būtų naudingas. Aš norėčiau paminėti, kad mes taip pat turime galimybę perkelti lėšas iš vieno ramščio į kitą, greta įprastinių perkelimų. E, dabar numatyta 15 procentų galimybė, ateityje bus numatyta dar 15 procentų perkelimo galimybė iš, kaimo plėtros, iš klimato kaitos į kaimo plėtros fondą. Uh, Be to, pirmajame ramstie yra numatyta galimybė e, sukurti privalomą ekoschemą, ekosistemą. E, tai yra vertinama kaip aplinkosauginė ir žemės ūkio priemonė. Sureaguosiu į kitus komentarus, kurie buvo išsakyti. Pirmiausia, lyderio programa. Buvo sakoma, kad 2,5 karto lyderio finansavimas sumažinimas. Aš nežinau, iš kur tokia informacija ateina, tiesą sakant, ateityje išlaikoma prievolė e, palikti 5 procentus lyder programai, tai yra pagrįsta patirtimi. Nežinau, kad kai kurios valstybės narės gali daugiau, 10 procentų, pavyzdžiui, steigti. Yra valstybių narių netgi, kuriuose lyderio programa yra daugiau negu 30 procentų regioninė. Ta galimybė mes išlaikome ir Ateityje sistema bus dar mažiau biurokratiškesnė. Viskas bus orientuota į bendradarbiavimo e, sistemą numatytą BŽUP reglamente ir netgi e, bus palikta daugiau judėjimo laisvės vietos bendruomenėms, daugiau galimybių atsivers. Dar vienas komentaras. Dėl jaunųjų ūkininkų. Specialus dėmesys jiems kuriamas, tai yra Europos komisijos prioritetas. Ateityje bent 2 procentai asignavimo pirmajam ramščiui turės atitekti jauniems ūkininkams. Aš čia matau pasiūlymą, kad e, amžiaus ribą reikėtų padidinti virš 40 metų. Mūsų nuomonė tai nėra labai gera mintis, nes e, tada pagalba bus mažiau tikslinė Mes esam sukaupę patirties ir manome, kad 40 metų riba yra tinkama ir mes turim uh, skatinti kartų kaitą. Užtenka sustoti ties 40. Visą laiką galime ginčytis, kada jaunystė pasibaigia. Mums atrodo, kad 40 metų yra pakankama, pakankamas laikas. Buvo pateiktas e, pasiūlymas e, dėl 30 procentų bendroje žemės ūkio politikoje biudžetas turi prisidėti prie klimato kaitos 40 e, procentų. Toks yra komisijos pasiūlymas ir mes e, žinome, ką parlamentas siūlo, bet e, mūsų politikoje tas skaičius dar didesnis. Dėl, uh, dėl jaunų ūkininkų vėlgi jokių apribojimų finansavo nėra. Jeigu ten, atsiprašau, dėl miesto ūkininkų čia yra kalbama, dėl miesto urbanistinių ūkininkų. Jokių apribojimų jiems nėra, jeigu jie tenkina e, sąlygas, kriterijus, jie gali gauti finansavimą. E, dėl e, skirtumų ponas Ropė savo nuomonėje sakė, kad turėtume kalbėti apie visišką konvergenciją iki programavimo laikotarpio pabaigos. Pone Garcija Peres kalbėjo ir e, čia, man atrodo, nuomonė šiek tiek kitokia. Taryba ir, taryboje kai kurios valstybės narės reikalauja daugiau, kitos mažiau, bet mūsų nuomonė pasiūlymas yra racionalus ir subalansuotas. E, valstybės narės gali būti, kad gaus 3,9 procentų mažiau tiesioginių išmokų. Ir ūkininkai valstybėse narėse, kurių uh, E, hektarų plotas yra mažesnis negu 90 procentų ES vidurkių, e, gali e, dar mažesnis išmokas patirti, iki 4 procentų gali būti sumažinta. Dėl regionų darinių apibrėžimo mes sutinkame, kad reikia suderinti bendrą žemės ūkio politiką su sanglaudos politika dėl regionų ir bendro finansavimo dėl socialinių aspektų. Buvo trys ar, trys ar keturi kalbėtojai kalbėjo apie socialinius e, tikslus, e, socialinių ūkininkavimą, jeigu taip galima pasakyti. BŽP reglamento šeštame straipsnė yra iškelti trys socialiniai tikslai. Ir mes manome, kad tie socialiniai tikslai yra pakankami. Jų pakanka, kad e, atremtume visus jūsų išvardintus iššūkius, įskaitant uh, E, moterų ir vyrų lygybę, socialinės paslaugas, bendrasias paslaugas, nebereikia dar daugiau tikslų prirašyti. Svarbu yra tai, kad tai, ką mes suplanuojame, valstybės sarėse būtų gyventi. Mes esame uh, E, atvirai nusiteikę. Manome, kad reglamentas neturėtų būti per daug sunkus, per daug tikslų jame nereikia prirašyti. Dar noriu pakartoti, kad labai svarbu aiškiai žinoti, kokie bus valstybių narių planai, kokios bus jų programos. Praktiškai jokių apribojimų čia nėra. Toliau. Dėl nuolatinių ganyklų ilga, daugiamečių ganyklų. Mes neatsitrauksime ateitie, bus taip, kaip buvo iki šiol. Tik bendresnio pobūdžio apibrėžimas bus numatytas reglamente, kad valstybės narės e, gal, žinotų, kaip toliau planuoti. 69 straipsnis kaimo įmonės ir e, jų vaidmo rinkoje. Aš suprantu, ką jūs norite pasakyti, bet čia kalbam apie dvi skirtingas politikos rūšis - sanglūdos ir regionų politiką ir žemės ūkio politiką. Tai yra du skirtingi poliai. Mūsų nuomonė reikėtų labai aiškiai atskirti tas dvi politikos rytis ir dėl tos priežasties mūsų reglamentas taip surašytas. Keletas kalbėjo apie dar vieną temą. Noriu atkreipti dėmesį, kad per daug metų pirmą kartą ekologinė ekonomika, bioekonomika vadinamoji, pateko į žemės ūkio politiką. Mes komisija esame vėlgi atvirai nusiteikę, mes kalbėjome apie žiedinę ekonomiką, išsame specializaciją ir taip toliau. Visą tai galime įtraukti ne tik į BŽUP, BŽUP yra tokia galimybė numatyta, bet turim galvoti, kokios sumos yra numatytos uh, horizonte 2020 arba investicijas InvestEU. Uh, Daugiau negu du kartus biudžetas šiais ryčiai padidintas, taigi galimybių bus. Jau atrodo viską atsakiau, gal dar ir ne, bet e, tokie būtų mano pagrindiniai komentarai. Norėčiau tik baigdamas pasakyti, kad e, dar vienas svarbus elementas, kurį pamiršau. Pone Garsie Peres kalbėjo apie renacionalizavimą. Tai yra labai plati diskusija, komisija daug kartų apie tai kalbėjo. Aš norėčiau pasakyti, kad reikia išlaikyti politikos tam tikrą lygį Bruselio ES lygmenių. Mes tą politiką pasiliekame savo, nes mes apibrėžiame tikslus, mes nustatome kokiais kriterijais matuosime tikslų įgyvendinimą ir mes apibrėžime intervencijas daugiau subsidiarumo bus ne tik politikos iniciatyvose, bet ir politikos įgyvendinime, kuris bus, vyks per BŽUP sistemą. Na ir tuo dabar aš jau baigsiu, noriu tik pasakyti, kad su naujuoju įgyvendinimo metodu mes e, galime, turime žymiai daugiau judėjimo laisvės, valstybės narės gauna biudžeto pasiūlymo, komisija uh, aišku, neprieštaraus, jeigu bus atrasta daugiau biudžeto bendrai žemės ūkio politikai ir apskritai ES. Labai ačiū. Uh, my... Ačiū. Dėl pakeitimų. E, lakučio 29-osios vidurdienis. Iki tos datos, ponė Ropė, ar norite ką nors pasakyti, pasidalinti baigiamosios išvados, bet prašau kalbėti labai trumpai nesistengsiu giliai kalbėti, bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad e, buvo pakankamai aktyvi diskusija ir ačiū už tas išsakytas mintis. E, daug minčių sutampa, kai kurios e, šiek tiek skiriasi. Ačiū komisijai išsakytas mintis ir džiaugiuosi, kad mes galim ieškoti ir kompromisų ir sunkios, sunkesnėse klausimuose. Taip, iš tikrųjų, keletą noriu konkrečių minčių pasakyti dėl strateginių planų, tas nerimauna, kad netaptų 27 bendrosios žemės ūkio politikos, tai mes turim numatyti tuos reikiamus saugiklius, kad taip ir įvyktų. Ir aš nelabai e, manau, kad komisijos noras, kad valstybės narės e, skirtingai renktų ir skirtingai prisidėtų, tai būtų e, teisinga, nes tada mes konkurenciją tarp e, arba skirtumus tarp valstybių dar daugiau išauginsim. Šito vietu turim atkreipti dėmesį. Dėl išorinės konvergencijos, kad manau, kad tikrai, na, jau atėjęs tas laikas e, konvergenciją užbaigti, nu jau praėjo 20 e, keli, praeis 20 keli metai, tai kiek mes tos skirtumus laikysim. Aš suprantu, kad ne, suvienodinimas yra neįmanomas, bet bent vidurkiai tai jie turėtų pasiekti Ir e, aš nekalbu apie tai, kad reikia atimti iš kažkurios tai šalies ir duoti kitai šaliai, bet e, tai yra įvairių kitų priemonių ir papildomo finansavimo ir taip toliau, tuos klausimus įspręsti. Man labai patiko siūlymai dėl e, kaimo gaivinimo ir iš tikrųjų tą atkreipsiu dėmesį ir dėkosiu, jeigu jūs pateiksit, tai būtent su, sudėtinga ir neįmanoma visko išgalvoti naujo kažko tai, bet labai teisingas kelias būtų labai daug e, yra e, kooperavęsis perdirbimas, kooperavusi e, priekyba. Vat būtent kaip mums atgaivinti vietinį perdirbimą, vietinę gamybą, vietinės žaliavas panaudoti ir ne tik tai žemės ūkio, bet ir miško pramonės ir kitas. Ir tokiu būdu atsirastų daugiau darbo vietų. Sukurti sąlygas, kad gyventojai galėtų pirkti savo parduotuvėse panašiom kainom geresnės kokybės geresnę ža reiškia geresnius produktus ir taip toliau mokyklos ligoninės visos kitos įstaigos tai trumposios grandinės principo greitesnis įgyvendinimas sudarant tam sąlygas galbūt ir net e, atskiros šalys parems e, e, įvairias, sakykime, žmonių grupės, gal daugiau veikia šeimas, šeimas turinčias vaikų, darys tam tikras nuolaidas, kad galėtų vietinėse savo parduotuvėse įsigyti, tokiu būdu mes e, didintumėm, sakykime, poreikius perdirbimui toliau. Čia, manau, labai svarbus ir geras pastebėjimas. Na nu, ir žinoma, kaimo plėtros dalykai, ką ir pirmininkė jūs minėjot, tai neturi remtis vien žemės ūkiu, o turi remtis bendrom pajėgom ir iš tikrųjų tuose regionuose kur yra mažesnis išsivystymo lygis tai galbūt ir per sanglaudos politiką mes daugiau galėtumėm remti verslą kuris būtent ateitų padėtų tuose regionuose tas miestas sakykim daugiau būtų kaime ir, ir kartu tą sakykim galimybę e, vystytis labai ačiū labai lauksiu jūsų pasiūlymų ir tikiuosi kad mes bendrai kartu padarysim dokumentą geresnį ačiū Thank you very much. So the deadline... Ačiū. Taigi, terminas ketvirtadienis e, lapkričio 29 iki 12 valandos. Toliau e, nuomonės projekto svarstymas, kitas dokumentas bendros žemės ūkio politikos sebėsena ir finansavimas. Kit ta tema. Atsakingas komitetas vėlgi yra Agri. Mes rengėme savo nuomonę. Pranešėjas šios nuomonės, praeifantas šios nuomonės yra ponas Bogovič ir žodis jam. Ačiū. Pirmininkė. Kai kalbėjome apie, strate... kai svarstėme strateginius planus, aš kalbėjau naują, komi... minėjau naują komisijos pasiūlymą, kuris yra mm, revoliucingas. Šiame pasiūlyme kalbame apie pamatinius bžūp reformavimo siūlymus, siekiant ją taip modernizuoti, kad ateityje ji būtų atspari viskam. Kokie pagrindiniai pokyčiai siūlomi? Konvergencija. Viskas yra sprendžiama Bruselėje. Konvergencijoje dabar imama akcentuoti veiklos rezultatus, stebimi rezultatai. Taip pat daug dėmesio skiriama aplinkai. Tai reiškia, kad valstybės narės įgyja daugiau subsidiarumo ir lankstumo. Ir lankstumas leidžia valstybėms dėti pastangas, kad jos užpildytų egzistuojančias spragas ir sumažinti skirtumus tarp valstybių narių. Ir aš pritariu šiam naujajam modeliui. Aš žinau, kad nuomonės kad kartais nuomonės išsiskiria šiuo klausimu, bet svarbu, kad valstybės prisimtų daugiau atsakomybės. Komisija minėjo, kad jis stebės viską remdamasi veiklos e, rezultatų kriterijais. Mums pateikta nemažai dokumentų, kuriuose e, pristatyta, kas bus stebima ir kas ne. Pakalbėsiu apie juos. Supaprastinimas, mažesnė administracinė našta Tai yra svarbiausias naujo pasirinkto modelio tikslas. Žinome, kad ankstesnėji pirmasis ir antrasis ramščiai dabar suliejami į vieną reglamentą. Ir paskui jisai labiau plėtojamas nacionaliniu mastu. supaprastinimas, ar nebus taip, kad jis padidins administracinę naštą tenkančią valstybėms narėjams. Toliau, jeigu kalbame apie žemės ūkio valdų stebėseną, tikrai manau, kad reikia sumažinti kontrolę, reikia mažiau auditų, uh, kuriuos organizuoja mokėjimo agentūros. Kodėlgi nepasinaudojus e, pagalbinių e, struktūrų tinklų, kuris egzistuoja. Audito rūmai savo ataskaitoje taip pat yra nurodę, kad strateginiai planai, strateginių planų rengimas nėra jau toks e, visiškai aiškus dalykas. kalbėdamas apie šį reglamentą, noriu atkreipti dėmesį į bendros rinkos organizacijas ir nepamiršti e, bendrai visų tikslų, kurie buvo minėti ir svarstant 14 punktą darbo atvarkės. Turime už, užtikrinti didesnį susietumą, tai buvo akcentuojama omnibus reglamente, ir turime siekti vidinės ir išorinės konvergencijos. Manau, kad komisija iškėlė tikrai gerą tikslą. Žinome, kad yra milžiniško mastų uh, žemės ūkio valdų kai kuriuose šalise. Būtent, ir jos reikia mažinti, būtent todėl numatomos, patvirtinamos aukštutinės ribos. Žinoma, diskusijos tikrai bus karštos dėl tų aukštutinių ribų nustatymo, ar, ar tos ribos turi būti taikytinos tik vienai šaliai, kai kuriuom šalims, ar reikia kažkokios tai laipsniško apribojimo. Apie tai kalbėsime ateityje, bet reikia Tikrai reikės aiškių atsakymų. Vakar apie tai kalbėjome Agri komitete. Ir svarstėme, kaip panaudoti šias lėšas, kad paremtume tuos, kurie yra aktyvus kaimo vietovėse. Kitaip sakant, ne tik savininkus, bet tuos, kurie iš tikrųjų ūkininkauja. Žinau, kad yra skirtingos politikos yra regionų politika, sanglaudos politika ir žemės ūkio politika. Bet visos politikos sritis e, apima teritorinį matmenį ir migracijos, migraciją ES viduje. Tai turėtų būti traukta į daugiametę finansavimo programą. Nes, kaip žinome, dabar fondai sumažinti. Ir bus. Tai reikš, kad mm, turėsime mažiau galimybių pasiekti iškeltų tikslų. Mažiau lėšų numatyta Erasmus, Horizonto programai, bet turime ne, sutelkti dėmesį į žemės ūkį ir kaimo vietovių plėtrą. Taip pat reikia pasipriešinti žmonių bėgimui, masiniam žmonių bėgimui, bėgimui iš kaimo, iš skurdesnių, bėgimui iš skurdesnių šalių ir į turtingesnės. Toliau grįžtu prie svarstamo klausimų. Subsidiarumo labui reikia didesnio supaprastinimo. Valstybės turi prisimti atsakomybę Negalima visą laiką kaltinti Briuselio. Valstybės gali būti išradingesnės, jeigu joms bus patikėta daugiau atsakomybės, kur ir buvo joms patikėta. Turime labai daug patirties sanglaudos politikoje, žinome, kad valstybės yra tikrai labai išradingos. Dabar turėsime sukurti naujus mechanizmus, kad išvengtume bet kokių vėlavimų, nes jei bus vėluojama gyventinant kaimo plėtros programas arba sanglaudos fondus, tai atneš tikrai neigiamų pasiekmių. Negalime vėluoti ir tiesioginių mokėjimų srityje, todėl ir siūlau perinamąjį laikotarpį Bet to noriu, kad išliktų dviejų ramščių e, struktūra bendroje žemės ūkio politikoje. Aš manau, neturėtume pernelik smarkiai supurtyti visos sistemos, nes ji šiaip veikia gerai. Dėl kriterijų metinės veiklos e, rezultatų įvertinimo čia reiktų patikslinti keletą dalykų. Ir toliau pakeitimai. Parlamentas turėtų prisimti didesnį vaidmenį ir todėl siūlau visas šias nuostatas e, aptarti deleguotose teisės aktuose. Tai reikštų par, didesnį parlamento vaidmenį gyvendinant šią politiką atsiprašau, mažiau įgyvendinimo aktų, daugiau deleguotosios teisės aktų. Tokiu būdu parlamentui, parlamento įtaka ir žodis būtų svaresnis. Jeigu taip nebus, gali nutikti, kad žup bus susilpninta ir ji taps nacionalinė politika. Taigi, raginu labiau remtis deleguotosios teisės aktais. Ir todėl komisija įgyvendindama BŽUP turėtų teikti ataskaitas parlamentui. Parlamentas susipažintų su tuo, kas vyksta vietoje ir prireikus mes pasiūlytume kai kuriuos pakeitimus, kaip padarėme praeisiais metais, pavyzdžiui, omnibus reglamentui. Be to turime būti realistiški. 2021 nėra reali taikymo data įgyvendinama data. Siūlau dviejų metų pereinamąjį laikotarpį. Ir viską Briuselėje tvirtinama, valstybės turės parengti strateginius planus, jie turės būti patvirtinti, paskui turės būti įdėkta visiškai nauja informacijos technologijų sistema ir, ir absoliučiai neįmanoma viso to nuveikti iki 2021. Mums tikrai prireiks bent dviejų metų pereinamojo laiko tarp. Toliau ataskaitų teikimas. Kaip žinome, ataskaitų teikimas e, susijęs su. E, rezultatų rodikliais. Vasario 15, man atrodo, nerealistiška diena. Geriau balandžio 15. Iki tos datos būtų parengti kokybiški pranešimai ir ataskaitos. Išlygos taip pat e, force major nuostatos, naudos gavėjo mirtis arba ilgalaikis nedarbingumas turėtų būti paminėti Kartais nelaimingas atsitikimas taip pat yra force major veiksnys ir jį reikia atsižvelgti apibrėžiant e, išlygas, kuomet ta, taikomos išimtis nuostatų galiojimui. Proporcingumo pircimpas taip pat svarbus. 7 milijonai naudos gavėjų negali būti traktuojami taip pat kaip, kaip šimtas iš sąlaudos fondų. Aš taip pat manau, kad reikia pakeisti visą sistemą. Aš tiesiog nukopijavau viską iš horizont, horizontaliojo reglamento ir raginu ne per, ne, neapsunkinti per nelik mažųjų, smulkių naudos gavėjų, neišplėtojant per nelik biurokratinės sistemos. O dabar lauksiu diskusijų ir taip pat jūsų pakeitimų. Labai ačiū tai buvo platesnė nuomonė na, dėl sos žemės ūkio sistemos e, politikos. Dabar suteiksiu šelinį, žodį šešėlinį pranešėjai, man Garcija Peres. Ir paprašysiu gana trumpai kalbėti konkrečiai dėl šito paketo. Norėčiau trumpai kalbėti, nes noriu užduoti porą klausimų dėl šio reglamento. Visų pirma, svarbus dalykas reikia atkurti kompensavimo mechanizmą e, tuo atveju, jeigu susigražinamos e, sumokėtos lėšos. Jeigu, pavyzdžiui, E, kažkuriais metais ūkininkas sumokėjo per mažai arba per daug, kad kitais metais kompensavimo galimybė išliktų, kad jis gautų visas jam priklausančias išmokas kitais metais, kad nereiktų laukti kelių metų, kol ta korekcija būtų įgyvendinta. Man atrodo, tai nesunku ir būtų svarbu atkurti šį kompensavimo mechanizmą. Kitas klausimas, kalbame apie reformą, strateginius planus. Bus tokių šalių, kuriuose teritorinis klausimas. Teritorijų klausimas yra toks, kad egzistuoja daugiau nei viena tarnyba užsiimanti e, sertifikatų tvirtinimu. Galbūt reikia vienos struktūros, kuri viską e, koordinuoto. Viena pripažinta institucija, kuri koordinuotų visas kitas e, tas sertifikatus užduodančias įstaigas. Ačiū. Tiek. Raporteur Mr. Rope. Labai ačiū toliau šilnis pranešėjas, panas Ropė, ir vėlgi prašysiu kalbėti trumpai. Mes vis dar diskutuojame dėl žemės ūkio politikos, bet tikrai kalbėkite trumpai savo atsakymuose. Labai ačiū, labai ačiū kolegai už pristatytą nuomonę. E, man daug kas patinka iš tos nuomonės, jeigu tu, turėsiu kokių papildomų pasiūlymų, tai pasistengsiu juos pateikti. Ačiū. Really Na, čia iš tikrųjų buvo trumpai. Ačiū. Ačiū, ar būtų dar regi kolegų komentarų. Jeigu ne, tai tada su malonumu steiksiu žodį poniai Bošman, Europos komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė ir iš tikrųjų buvo labai įdomu klausytis kad e, šis komitetas taip pat domis ir e, žemės ūkio klausimais. Kalbant apie horizontalų reglamentą, konkrečiai galbūt apsiribosiu tik tai kai kuriais komentarais, kurias pranešėjas e, pateikė dėl pakeitimų, taip pat ponė Garcia Perės pridūrė šį beitą. Taigi pirmiausiai norėčiau pakalbėti apie pernamą laikotarpio priemonės Jūs paminėjote, kad 2021 metai yra per daug ankstyvas laikotarpis. Čia galėčiau pasakyti, kad komisija visą laiką e, numatydavo perinamasis e, perinamą laikotarpį ir aptardavo tai su valstybėmis narėmis, taigi e, galiu tik tai patikinti, kad iš tikrųjų visą tai bus įgyventa laiku. Na, o dėl tiesioginių išmokų paprastai e, jos e, vyksta kiekvienais metais ir tikrai nesitikime kokiu nors atdėliojimu dėl tiesiog neišmokių. Tačiau taip pat labai svarbu, e, e, kad būtų parengtas naujas programavimo laikotarpis, kadangi pagal dabartinį programavimo laikotarpį dalis valstybių jau užsems visus fondus. Ir FRD e, įgyvendimas ne visiškai toks pat kaip e, kitų e, Europinių fondų. Ir labai gali būti, kad kai kuriam valstybėm narėm iš tikrųjų pritrūks lėšų artimiausio ateityje, todėl mes turime to nepamiršti, kalbėdami apie pernamąjį laikotarpį, pernamosius sutarimus. Toliau pranešėjas taip pat užsiminė, kad reikėtų daugiau detalių deleguotosiuose aktuose. Ir mes žinome, kad vėlgi taryba prasai siekia įgyvenimo aktų, o parlamentas labiau pasako už deleguotus aktus. Uh, Šiaip ar taip komisija yra atsidūrusi tarsi tokia, na, tarp dviejų ugnių ir mes bandome be abejo e, patenkinti visus poreikius ir e, iš tikrųjų e, stengiamės išlaikyti tokią vidurinę poziciją tarp parlamento ir tarybos. Be abejo, visą toliau priklausys nuo būsimų diskusijų ir darybų. Taip pat pranešėjas susiminė, kad e, valstybėm narėm reikia naujų e, informacinių technologinių sistemų. E, Čia galiu pasakyti, kad mes pirmiausiai bandome kurti jau egzistuojančio pagrindu. Tai yra be abejo visos valdymo struktūros išliks, visi e, siūlomi rodikliai jau turėtų būti veikiančios agentūrose, kad jos galėtų teikti ataskaitas su turimų domenų pagrindu. Mes tengiamės e, naudotis priemonės, kuris veikia. Ta pati galim pasakyti apie kontrolės priemonės. Uh, Be abejo, labai svarbu, kad e, valstybės narės galėtų panaudoti naujas technologijas patikinimams vietose, tačiau komisija tikrai nekitinai primesti patikinimų vietoje skaičius, nes, kaip jau buvo užsiminta, tai yra naujas e, rezultatų patikimo modelis, kur kalbama būtent apie rezultatus, o net tiesiog apie pačią veiklą vardant veiklos. Ir be abejo, komisija palaikys tokią iniciatyvą. E, taip pat pabaigoje norėčiau pasakyti, e, kad dėl 15 vasario, kodėl mes pasiūlėme šią datą, todėl kad tai yra numatyta finansų reglamente. Taigi, jeigu norime, kad komisija galėtų e, gauti pritarimą biudžeto vykdymui tiek iš tarybos, tiek iš parlamento, komisija iš savo pusės turi pateikti savoją ataskaitą metų pavasarį. Ir dėl to jie reikia surinkti duomenis iš valstybių namų iki vasario 15-osios, kaip ir buvo sutarta ir e, šiaip taip, taip buvo numatyti naujame finansiniam reglam, reglamente. Taigi, kaip jau sakiau, 15 vasario komisija reikės e, ataskaitų iš valstybių narių ne tik tai dėl, e, atas, dėl finansinių ataskaitų E, bet ir e, taip pat dėl rezultatų, kad būtų galima įvertinti, ar visos patirtos išlaidos iš tikrųjų yra pagrystos ir priimtinos. Tai turi būti padaryti iki vasario 15-osios, kaip sakiau, galbūt e, tai nebus lengvas uždavinys, bet kita vertus finansiniai metai paprastai uždaromi jau spalio 15 dieną, taigi nėra kažkas labai netikėto ir jau visi duomenys šiaip ar taip turėtų būti prieinami sistemos, juos reikia tik apibendrinti. Pone Garcijas Peres, galėčiau pasakyti dėl um, offsettingo mechanizmo. Um, kaip jūs sakėte, turbūt galima būtų uh, panaudoti mechanizmą, bet mes nenorime primesti kažkokių tai taisyklių. Tai yra sutarimas tarp valstybių narių ir e, naudos gavėjų. E, Įmanoma taip pat nustatyti kažkokią tai koordinuojančią įstaigą, tačiau vėlgi tai nėra reikalavimas, kuris būtų kylantis iš komisijos pasiūlymo. Ačiū, labai svarbus paaiškinimai ir patikslinimai. Pone Bagovič, dvi minutės suteiksiu žodį, jeigu norite, o gal vieną pakaks. Manau, kad vienos minutės man turėtų pakakti. Noriu padėkoti komisijai už komisijos visus paaiškinimus, kai dėl ataskaitų teikimo, tai be abejo reikės aptarti šitos dalykus, tačiau, kaip jau sakiau, dabar tiesiog tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti su šėlinis panašiais. Kągi, mano pasiūlymas nustatyti kaltinį terminą būtų lapkričio 29 vidurdienis. Tai yra ketvirtadienis. 109 lapkričio vidurdienis. Iki tol galima būtų teikti pakeitimus. O dabar tęsime darbą ir mūsų kitas darbo tvarkės punktas būtų mūsų nuomonė, reikia komiteto nuomonė dėl pasiūlymo tarybos ir e, reglamentų, kuris keičia reglamentą 1316 dėl Junktinės karalystės pastraukimo iš mm, e, Europos Sąjungos. Suteiksiu žodį ponui Howard. E, TRAN yra šiaip jau vadovaujantis komitetas šiame dokumentų e, pakete. Jie planuoja balsuoti sausio 10 dieną, taigi mums reikėtų šiek tiek paspartintai ruošti savo nuomonę, jeigu norime, kad jinai būtų pateikta TRAN komitetui laiku. Mes planuojame dėl šio dosiją balsuoti e, gruodžio 13 dieną, todėl siūlyčiau strumpintą laikotarpį teikti pakeitimams. Tačiau, ponė Howard, žodis jums dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, labai nedėlis e, teisės aktų pakoregavimas. Tikėkime, kad niekada jo net ir neprireiks. potencialus Junktinės karalystės pastraukimas be tinkamos pastraukimo sutarties, išstojimo sutarties. E, Šiaurės jūros ir viduržėmio jūros E, tai ten koridorijos sukurtų didžiulę spragą, faktiškai Britanijos didžios spragą. Ir tada be abejo kiltų mm, problema, todėl kad nebūtų logiško kažkokio tai kelio, kuris leistų tą koridorių sujungti tarp to, ką aš vadinčiau na, Europos žemynė dalis ir Airijos sala. Todėl komisijos pasiūlymo esmė būtų nustatyti laivybos kelią, kuris atitiktų tinklo poreikius. Ir taip pat reikėtų paskirti e, Zybrigės, Rotterdamo bei Antverpeno e, uostus, e, kurie būtų na, išvykimo punktai ir kurie turėtų sujungti Europą, žemynį Europą su Dublino bei Korko uostais Airijoje. Na, iš pirmo žvilgsnio galbūt viskas skamba kiek keistai, tačiau turime nepamiršti, kad tokie uostai kaip e, Rustov ir Lav, kurie galbūt ir e, arčiau, nėra tinklo požiūrių tinkami uostai. Jie yra kitas koridorius, kuris jau jungia kitas, kita, kitus koridorius su, su Airijos uostais. Todėl, sakyčiau, na, pasitelkus veiką protą galima būtų pasakyti, kad e, tai ko gero neturėtų labai stipriai paveikti transporto srautų, kadangi šiaip ar taip e, turbūt pirmiausia rinka nustato, kur juda transporto srautai. Tačiau, ką reikia turėti omeny, kad jeigu vis dėlto Brexitas įvyktų be susitarimo, kalė Doverio bei Dunkirko koridorius jau ir taip e, patirs daugybę problemų. Ir gali būti, kad e, tokiu atveju transporto srautai savaime ieškos naujų kanalų. Nes Kalė ir Dunkirko regione, ko gero, būtų komplikuota, kadangi jau dabar e, kalė ir e, Doverio maršrute iš tikrųjų patiriamas didžiulis apkrovos ir sunku įsivaizduoti apskritai, kaip viskas atrodys, jeigu bus pilnavertis mūtinės patikrinimas tame maršrute. Na ir panašiai, vėlgi, jeigu išstojimas būtų be sutarties, tai e, gali būti, kad e, apsunkėtų susiekimas su Airija, ypatingai per Šiaurės Airiją, praktiškai būtų atsiriama į Junktinės karalystės sieną. Taigi panašu, kad e, Junktinės karalystės teritorija vis tiek būtų savotiškas sausumos tiltas ir nors tai nepimtų situacijos 2010 e, metų bet e, dabar kaip yra siūloma, e, e, yra numatyti galimi perinamieji laikotarpiai, kadangi mm, nes po 2020 metų jau ko gero CF nauji teisės aktai padeng šią sritį. Na, tada ko gero būtų tinkamas metas persvarstyti Airijos salos sąsajas su žemynė Europa ir galbūt reikės mm, pagalvoti pat tai, ar neverta persvarsyti koridorių koncepcijos. E, na, apie tai taip pat nuomonėje užrašyta keletą žodžių ir dėkui, kad išklausėte. Labai ačiū. Ir labai ačiū už tą puikų anglišką humorą pristatančią savo nuomonę. Šiaip ar taip, kolegos, ar kas nors gali pasisakyti dėl vietoje kolegos Valkapšyso. Manau, kad ne, o kitų šešėlinių pranešėjų taip pat nematau, galbūt užsitęsė balsavimas ir tai juos atbaidė. Gal komisijos galėčiau paprašyti. Atsiprašau, dar norėčiau pridurti vieną dalyką, ką vertėtų paminėti, kai kalba apie Dunkirką ar Kalė. Be abejo, jie vis dar bus koridoriaus uostai tai būtų išvykimo uostai. Tai yra dėl jų statuso jokių pakeitimų nesiūlome. Ačiū. Ačiū šią pastabą. Na ir dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams. Pone Kolson, žodis jums. Ačiū, ponė. Pirminkė, tiesą sakant, nelabai turiu ką pridurti, jūsų pranešė, iš tikrųjų pateiktas bendrinimas ir apžvalga buvo labai tikslus ir mm, teisingas. Šiuo atveju, kągi mes darome? Mes bandome užtikrinti testinumą, jeigu kartais breksitas vyktų be sustarimo. Mes visi tikimės, kad šis teisės aktas galbūt niekada ir nebus e, pasitelktas, niekada neįsigalios, tačiau jeigu tektų vis dėlto, uh, tai padaryti. Komisija nori užpildyti e, spragą, kuri atsivertų tarp žemynų ir Airijos, paskirdama tris uostus, kuriuose šiuo metu stebime didžiausi transporto srautai vykstantis į Airiją. Tai tiek. Ačiū. Ačiū, viskas aišku. Tikiuosi, kad jūs turėsite vis dėlto galimybių tiesiog darbo eigoje susitikti dar su šelnis pranešėjais. Aš siūlyčiau pakeitimams nustatyti galtinį terminą 5 val. po piet, lapkričio 26 dieną. Kadangi šiuo atveju mus spaudžia laikas ir, kaip jau sakiau, galutinis lemiamas veiksmys yra TRAN komiteto balsavimo data. Taigi 5 val. po piet 26 lapkričio. O dabar judame toliau. Koordinatorių sprendimų tvirtinimas regi nariai yra gavę koordinatorių primtų sprendimų e, medžiagą. E, ar galime pritarti ponė Vaniseliui? Man labai sunku kažką tai pasakyčiau, klausimą, nes vakar nedalyvau, bet manau, kad protokolas yra teisingas. Tiesiog mes norime e, užregistruoti pastabą, vakar ją atsiuntėme ir galbūt tik tai perskaitysiu dar kartelį, Tai yra EPP pastaba, sakykime taip. Tekstas buvo dėl antrojo punkto, dėl Interreg 3 gruodžio arba sausio 21-22. Paskal Arimo EPP Šies e, pasisako už tai, kad e, dar gruodį vyktos balsavimas. E, aš esu pristatęs šitą savo pasiūlymą, jeigu jūs kažkur tai E, registravote, tai aš manau, kad e, aš savo tikslą pasiekiau. Kągi, ačiū, ačiū už jūsų pastabą, jinai tikrai mm, puikiai. Mes įtrauksime į protokolą ir jūsų pastabą. Ir tai, ko gero, puikiai dera su mūsų darbo tvarkė. Mes e, sparčiai judame. E, su visais dokumentų paketais susijusiu su MFF. Ar būtų kitų klausimų? Ne. Tai tada ačiū visiems. Mūsų kitas tikimas vyks gruodžio trečią dieną po piet nuo trečios valandos. Noriu padėkoti vertėjams už jų darbą ir pagalbą ir skelbiu Regio komiteto posėdį šiandieną uždarytą. Aš labai tikiuosi, kad aš neskambėjau taip baisiai kaip tasai.